Uh, although... Kolegos, nors mūsų ir nėra labai daug salėje, siūlyčiau pradėti darbą. Reikėtų išspręsti keletą procedūrinių klausimų. O pirmasis toks esminis e, dalykas, e, tai svarbus klausimas, numatytas po 9.20, 6 ir 7 punktai. Kol kas pranešėjai nėra atvykę. Gal reikės e, padaryti keletą minučių pertrauką, bet pirmiausiai išspręskime procedūrinius klausimus. Pasakysiu, kad komisija dėl 6 ir 7 padarys bendrą pareiškimą. Pradėsime nuo 7 punkto. Paskui kalbėsime apie šeštai. Septintasis yra psichoktyviusios medžiagos, pranešėjas ponas Protasevičius, o šeštasis um, kontrabanda narkotikų pranešėjas Jimenės Beserilbario. Pranešėja tiksliau. E, labas rytas pranešėja, sako pirmininkė, jeigu niekas neprieštarauja, ar galime patvirtinti darbo tvarkę, taip? Kolegos, prašyčiau, kad jūs patvirtintumėte rekomendacijas koordinatorių, e, nuomonių referentų e, dviejų paskirimas. Pirmas, po, ponas Eduelio Bar, tikiuosi, kad teisingai ištariu pavardę, PP atstovas dėl Europos bendrosios rinkos elektroninių komunikacijų srityje. Tai yra įtrės pranešimui rengiama nuomonė. Kitas klausimas. Aksel Vos, EPP e atstovas, nuomonės referentas dėl tipo patvirtinimo reikalavimų e, elekt... E, skubios pagalbos skambučių dėgymo transporto priemonėse. Imko yra mm, pranešimas šio klausimų rengimas, niekas neprieštaraujate dėl šių dviejų nuomonių referentų skirimų, ne? Dar dėl kalbų režimo šiandien noriu pasakyti. Deja, neverčiama į suomių, estų, mal, maltiečių ir kroatų kalbą. Atsiprašome už visus nepatogumus ir tikiuosi, kad e, tai netaps taisyklė, o ir liks išimtimi. Nors praeitą kartą irgi turėjome tą pačią problemą. Toliau kitas darbo tvarkės klausimo, klaidos ištaisimas dėl dėsdėmera pranešimo, tarybos reglamento numeris 539-2001, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirzdami šorės sienas, privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus dalinis keitimas. Prieš uh, Kolegos Dėsdemeiros mm, pranešimas plenarinė sesija pakliuvo prieš jį pežint teisininkams lingvistams. Jie dar turi pabaigti savo darbą ir jų darbo rezultatas bus pateiktas kaip klaidos atitaisimas ir kaip e, elgėmės praeitįje. Taip darysime šį kartą iki šio posėdžio pabaigos, jeigu niekas neprieštaraus, tai mes e, patvirtinsime automatiškai tą klaidos ištaisimą. Kitas penktasis darbo tvarkės punktas Europos komisija e, padarys pranešimą dėl pasiūlymo atšaukti tarybos sprendimą 2724. Jis yra susijęs su konkrečia programa, kuri e, baigsis iki metų pabaigos. Deja, pirmininko dokumentuose nėra paminėta kokia konkreti tai bus programa. Koordinatoriai nutarė dirbti dėl šio pasiūlymo pagal supaprastintą procedūrą, dėl, pagal 46 taisyklę ir jos pirmą punktą. Dabar norėčiau pakviesti e, komisiją pristatyti pasiūlymą. Kiek suprantu, tai yra ponas Savary. Ačiū pirmininkė, trumpai, tai yra procedūrinis dalykas, jisai yra susijęs su programa, kuris susijusi su terorizmo užkardimu ir rizikos įvertinimu. Ši programa gyvenama 7-13 metais ir prasidėjus kitai finansiniai programai, e, tai bus e, policijos priemonė, prasidės nauja. Uh, priemonė pagal vidaus saugumo e, reikalų sritį. E, tai bus 14-20 metai ir mes e, susidursime su dvigubu teisiniu pagrindu. Šis pagrindas susijęs su Euratomo ir Europos Sąjungos sutartimis, Europos bendrijos sutartimis reikėjo pakoreguoti procedūrą. E, taryba turi patvirtinti šį sprendimą vienbalsiai ir su parlamentu yra konsultuojamasi. E, taigi, kaip sakiau, tai yra procedūrinis dalykas. Noriu pasakyti, kad šis sprendimo panaikinimas tikrai nepakenks įgyvendinamam projektui, kuris bus baigtas kaip ir numatyta pagal E, numatytą tvarkaraštį. Taigi tiek, jeigu kas nors turite klausimų, galiu jūs atsakyti. Dėkuoju, ar dar kas nors iš narių nori pasakyti šio klausimą, ne? Tuomet komiteto pirmininkas pasiūlymą pateiks e, patvirtinti, pritarti šiam pasiūlymui. Ačiū, ponė Savary. O dabar turėtume pradėti diskusijas bendras dėl 7 ir 6 punkto. 7 naujos psichoaktyvisios medžiagos Ponas Jasekas Protasievičius, EPP atstovas, yra mūsų pranešėjas. Kitas klausimas - minimalios nuostatos e, dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais e, pranešė yra Jimenez Beseril Barijo. Gal reikėtų. Mes dabar šiek tiek e, paskubėjome, bet ne tiek daug. tai tuomet galime vis tik tai dirbti toliau. Pirmiausia, išklausysime Europos komisijos, paskui išklausysime abu pranešėjų, šešėlinių pranešėjų ir galbūt dar kas nors iš kolegų norės pasisakyti. Europos, ko, Europos komisijos vardu ponė Lotte Knudsen. Uh, thank you very much. Dėkoju. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Dėkoju už galimybę komisijai pristatyti savo pasiūlymus dėl naujų psichoaktyvių medžiagų. Tai yra labai svarbus klausimas vicepirmininkai Reding ir Justice teisi, generaliniam, e, generaliniam direktoratui. Dėrybos tik prasidėjo ir labai džiaugiuosi matydama kolegas iš Lietuvos, su kuriais puikiai dirbame. Ir puiku, kad parlamentas jau paskyrė pranešėjus. Šiais klausimais mes laukiame tolesnio bendradarbiavimo su ponu Prostaševičiumi ir pone Jimenez Beseril. Uh, nes tokiu būdu e, galėsime užmėgsti sinergijas. Trumpai, kalbant, mūsų paketo dėl naujų psichoaktyvių medžiagų tikslas yra dvigubas. Mes norime išimti žalingas medžiagas iš rinkos visoje Europos Sąjungoje, taikant baudžiamasias nuostatas, jeigu reikia, dėl rizikos veikatai. Taip pat norime pasirūpinti laisvų naujų psichoaktyvių medžiagų judėjimų e, teisėtais tikslais tokių medžiagų prieinamumas ir naudojimas yra vienas aktualiausių klausimų ir viena pavojingiausių tendencijų dabartinėje narkotikų situacijoje Europos Sąjungo. Tos medžiagos lengvai prieinamos ir jų poveikis yra panašus kaip ir, kaip ir e, neteisėtų medžiagų kanapių, kokaino ir panašiai. Tačiau jos nėra ribojamos tos medžiagos ir nėra e, kontroliuojamos pagal jungtinių tautų konvencijas dėl narkotikų. Taigi jos laisvai cirkuliuoja Europos Sąjungoje, jeigu nebent Europos Sąjungos valstybės narės e, įveda apribojimus. Per pastarosius keletą metų naujų psichoaktyvių medžiagų skaičius buvo nustatytas, e, jis greitai augo. Daugiau nei 300 medžiagų atsirado nuo 97 metų. Na ir kasmet tris kartus išaugo e, tokių medžiagų inform, informacija apie tokias medžiagas nuo 9 iki 12 metų, nuo 24 iki 73 per metus jų atsiranda. 80 procentų tų medžiagų buvo surasta daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Ir šiais metais jau dvi naujos psicho, psichoaktyvios medžiagos buvo uždraustos. Europolas bei e, narkotikų agentūra dabar rengia ataskaitą dėl dar keturių surastų tokių medžiagų. Taigi bendrai matome, kad e, medžiagų tų naudojimas auga ir viena eurobarometrų apklausų aiškiai parodė, kad jaunimas nuo 15 iki 24 metų naudojo e, legalias medžiagas Taigi mes norime imtis veiksmų ir apsaugoti europiečius, ypatingai jaunimą, nuo žalingų narkotikų rizikos. Mes savo pasiūlyme sprendžiame tik tai galimybę išimti tas medžiagas iš rinkos, tas medžiagas, kurios kelia pavojų rizikai, Europos, e, pavojų e, sveikatai Europos Sąjungoje. Na, o valstybės narės pačios imsis atitinkamų veiksmų. Mes taip pat manome, kad Europos Sąjungos, Sąjunga veiksmų turimtis išmintingiau, kadangi neturime sukelti pavojaus e, teisė tam cheminių medžiagų naudojimui Europos Sąjungoje, neturėtumėme e, daryti kliūčių moksliniams tyrimams, pramoniniam ir komerciniam medžiagų naudojimui. Mūsų ūkio subjektai nusipelno teisinio aiškumo, nes penktadalis psichoaktyvių medžiagų gali būti visiškai puikiai e, teisėtai naudojama medicinos, veterinarijos, kitais pramoniniais tikslais ir, aišku, e, tokių medžiagų naudojimas turi būti leidžiamas ir toliau, kad jos galėtų laisvai judėti. Taigi, rugsėjo 17 dieną šiais metais mes patvirtinome tą paketą dėl naujų psichoaktyvių medžiagų. Jį sudaro dvi priemonės. Pirmiausia, pasiūlymas dėl reglamento, kuris yra grindžiamas 114 sutarties straipsnių, tai yra vidaus rinka. Ir taip pat yra pasiūlymas dėl direktyvos, kuris grindžiamas 83 sutarties straipsnių, tai reiškia baudžiamoji teisė. Ir jis koreguoja dabartinį pagrindų sprendimą. Priežastis, kodėl mes pasiūlėme paketą su dviem pasiūlymais, nors kalbame apie bendrą mechanizmą, yra, matyt, jums aiškiai žinoma, jūs tikriausiai prisimenate ankstesnės diskusijas trilogo posėdėje, būtent piknaudžiavimo rinka reglamentas ir direktyva. Čia ta pati struktūra buvo pasirinkta, nes pagal Lisabono sutartį nebuvo įmanoma apjungti teisinio pagrindo dėl baudžiamosios teisės su nuostatomis iš kitų sutarties skyrių, kaip kad vidaus rinka šiuo atveju. Taigi kartu šis paketas keičia veikiančius teisės aktus, vyksta pritaikymo prie, prie Lisabono sutarties procesas, dėl to ir turime reglamente pripažinti tuos dalykus, kurie pasikeitė. Taigi, nepaisant to, kad egzistuoja senas sprendimas dėl psichoaktyvių medžiagų ir jis puikiai veikė, bet vis tiek ten buvo trūkumų. Pirmiausia, per lietai viskas vyko, kadangi 24 mėnesį buvo toks laikotarpis nuo to momento, kuomet buvo pradėtas procesas uždrausti medžiagas ir kuomet valstybės narės ėmėsi reikiamų priemonių taryboje. Taip pat dabartinė priemonė nenumato mechanizmų, pagal kuriuos būtų galima numatyti laikinas medžiagas, jeigu iškyla nedelsiant riziką. Dar vienas, tas, vienas silpnoji pusė yra ta, kad dabartinis mechanizmas yra pasirenk, pasirenka, pasirenka ta, baudžiamasis priemonės dėl nelegalių narkotikų arba nieko nėra daroma. Taigi tai arba juoda arba balta ir tos vidinės, vidurinės priemonės nėra numatyta. Ir akivaizdu, kad jeigu medžiagos rizika yra reali, bet galbūt nėra pakankamai didelė rizika, kad būtų nu, numatytos baudžiamosios teisės priemonės, tarkim. Ir dar vienas, viena problema. Dabar, dabartinėme mechanizme nėra atsižvelgiama į vidaus rinkos veikimą. Ir kadangi yra netitikimų skirtumų tarp valstybių narių, dėl to, kad buvo imtasi skirtingų nacionalinių veiksmų, egzistuoja nacionaliniai skirtingi režimai, sistemos ir dėl to prekyba e, teisėtais, e, teisėtomis medžiagomis yra pažeidžiama, yra e, jai kenkiama. Taigi mes atsižvelgdami tas problemas numatėme keletą elementų. Vienas pirmųjų patobulimų yra tas, kad mes uh, padidinome veiksmų greitį. Ir iš principo šioje srityje tai yra labai svarbu, kadangi kartais reikia skubiai imtis priemonių ir mes norime pasirūpinti, kad veiksmų būtų imtasi kuo greičiau ir kuo anksčiau, nei numatyta dabar, tam, kad medžiagos būtų išimamos iš rinkos ir taip pat turi būti supaprastimas sprendimų prieimimo procesas. Ir mes manome, kad sprendimo e, prieimimas nuo 24 mėnesių yra mažinamas iki 10 mėnesių. Uh, esant tam tikroms priemonėms. Pavyzdžiui, pagal reglamentą priemonės, kurių bus imtasi, bus tiesiogiai pritaikomos, taigi mes išvengsime kelių sprendimų rinkinių, sluoksnių ir dabar dabartinis perkelimo laikotarpis valstybėse narėse yra 12 mėnesių, irgi sumažinas iki 12 mėnesių, taip pat rinkos apribojimo priemonės irgi turi būti jų imamasi labai greitai per komitetą. Be kita ko yra dar viena naujovė, pagal kurią būtų galima greitai sureaguoti ir skubos mechanizmas būtų pritaikomas, jeigu iškyla skubi rizika e, visuomenės veikatai. Taigi pagal reglamentą mes dabar galime numatyti vienerių metų tiesiogiai, tiesiogiai, tiesiogiai taikoma laikina priemonė uždrausti e, tas medžiagas vartotojų rinkoje. Tai vyksta tuo metu, kai, kai e, yra tyriama rizika, vertinama rizika ir taip pat bandoma išsiaiškinti, ar ta medžiaga nekelia pavojaus. Ir kai jau ta rizika yra įvertinta, tuomet yra pritaikomos jau nuolatinės priemonės, jeigu jų reikia. Dabar dar vienas naujasis elementas yra susijęs su proporcionalumu, proporcingumu. Mes numatome kur kas lankstesnį požiūrį ir labiau laipsninė reakcija yra numatoma. Trys rizikos lygiai yra numatyti šalia dviejų vietoj dviejų, e, kur būdavo arba baudžiamoje veiksmai, arba nieko. Taigi yra tarpiniai, tarpinė reakcija numatyta. Galima, jokių, galima nesimti jokių priemonių, arba imtis baudžiamųjų priemonių, arba imtis priemonių ir uždrausti medžiagą, jeigu yra nuosaiki rizika. Pone Kniucen, sako pirmininkė, prašyčiau jūsų jau eiti link pabaigos. Taip ir padarysiu. Trečiasis naujasis elementas yra tas, kad mes bandome apsaugoti teisėtus vidaus rinkos vartotojus. 20 procentų, kaip sakiau, tų e, medžiagų, teisėtų medžiagų yra, medžiagų, medžiagų, psichoktyvių medžiagų yra teisėtos, naudojamos medicininiais, pramoniniais, veterinariniais tikslais ir mes norime apsaugoti laisvą tų medžiagų judėjimą. Taigi tai yra pagrindiniai nauji elementai, kurie mūsų manimo leis sukurti veiksmingą priemonę. Dar trumpai apie architektūrą sąrangą, nes tai yra labai svarbu. Nes dėl to ir pasirinkome du pasiūlymus. Pats reglamentas, aišku, yra kertinis akmuo, jame yra numatyti visi mechanizmai, kurie yra reikalingi, rizikai vertinti, ataskaitai pateikti ir panašiai. Ten yra numatyti visi kriterijai dėl rinkos apribojimo. Na, o direktyva, sakyčiau, yra toks reglamento papildymas. Ten yra numatyti baudžiamieji elementai per tikslingą seno pagrindų sprendimo pakeitimą. Mes pasirinkome tokį tikslinį pakeitimą, o ne iš principo keitėme visą, iš esmės keitėme visą direktyvą dėl to, kad reikia paskubėti, tai papildo reglamentą ir mes manome, kad labai svarbu numatyti baudžiamosios teisės priemonės dėl tų medžiagų, kur reikia imtis veiksmų, nes jos yra labai žalingos. Taigi, tiek bendrai toks būtų e, bendrais brožas mūsų pasiūlymas ir aš manau, kad e, reikalingos bendros taisyklės, nes e, reikalinga veiksminga, proporcinga reakcija. Ir daugelis parlamentarų užsakė savo paramą, Libe komitete taip pat mes džiaugiamės tą paramą ir laukiame tolesnio darbo su Libe komitetu, su pirmininkančia valstybe, tam, kad galėtumėme toliau, ka, e, kuo galima greičiau e, dirbti ties šiuo pasiūlymu. Dėkoju. Anyone... Ar Lietuvos pirmininkaujančios valstybės vardu kas nors norėtų papildyti, ponas Martinkus? E, jeigu galite trumpai. Gerbimi Libe nariai, tarybos vardu Norėčiau padėkoti komisijai už šį labai ilgai lauktą pasiūlymo paketą, skirtą sustiprinti ES gebėjimą spręsti naujųjų psichoktyviųjų medžiagų klausimą. ES iš tikrųjų reikia instrumentų, kad būtų greičiau ir veiksmingiau imtasi atsakomųjų veiksmų ir be kita ko turėti galimybę nedelsiant laikinai pašalinti kenksmingas medžiagas iš rinkos. Taigi, pabrėždamas šio instrumento svarbą valstybėms narėms, taryba jau pradėjo darbą su reglamentų projektu ir šiandien kaip tik vyksta tarybos ekspertų darbo grupės susitikimas, kuriame pasiūlymas yra pradėtas nagrinėti pastraipsniui. E, taryba dės visas pastangas siekti pažangos ir kuo intensyviau dirbti su pasiūlymo tekstu. Dėkuoju. Okay, thank you. That brings us to our rapporteur. Pranešėjai, pirmiausia, ponas Protasievičius. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijai už išsamų pristatymą dėl e, direktyvos ir reglamento pasiūlymo E, kaip pranešėjas, aš esu atviras visiems pasiūlymams, kurie būtų man pateikti ir aš norėčiau paraginti visus, ne tik šešėlinius pranešėjus, dirbti kartu su manimi. Šis pranešimo projektas turi būti parengtas e, gruodžio 11 e, dienai ir mes turėsime iki 15 sausio laiko pateikti pakeitimams. Dėl psichoaktyvių medžiagų E, šis klausimas aktualus ypač kai kurioms valstybėms narėms, bet situacija keičiasi. Lenkijoje, pavyzdžiui, yra tikra krizė. 2011 metais e, taip pat e, nebuvo įvertinta kai kuriuose valstybėse narėse neigiamas šių medžiagų poveikis ir situacija šiek tiek keičiasi. Dabar matome, kad e, daugiau valstybių narių keičia, kenčia nuo tų e, naujųjų psichoaktyvių medžiagų atsiranda vis daugiau e, nustatoma mirties atveju, vis daugiau žmonių hospitalizuojama. Europos narkomanijos ir narkotikų stebėsenos centras labai gerai e, pademonstravo, kad 24 žmonės iki šiol mirė nuo vienos psichoaktyviosios medžiagos egzistuoja tam tikri mechanizmai dabar, e, tai yra ankstyvojo perspėjimo e, e, mechanizmas. Ir pagal tą sistemą informuota dėl 63 medžiagų, 73 medžiagų. Ir Taip pat e, kalbama apie sintetinės cheminės medžiagas, kurios yra gaminamos specializuotose laboratorijose ir kurios yra labai e, panašios į nelegalius narkotikus. Bet e, tos medžiagos yra dar stipresnės už tas nelegalias narkotinės medžiagas. Ir ne, yra gamintojų neapibrieštos dozės, kurias galima būtų e, vartoti ir aktyvios e, medžiagos yra labai stiprios. vartotojai šiandieną e, žino, pavyzdžiui, jeigu kalbame apie nelegalius narkotikus, kokia yra rizika, bet tokių naujų e, psichoktyvių medžiagų atveju e, tie pavojai yra nežinomi, rizika yra nežinoma ir dėl to kyla daugiau pavojų sveikatai. Reikėtų taip pat pasakyti, kad tose medžiagose yra kartais gyvsidabrio švino, taip pat e, dažų elementų, kitų e, medžiagų pavojingų. Jūs tikriausiai galite įsivaizduoti, kokios e, pasakmės sveikatai yra tų medžiagus. Nuo šių e, medžiagų dažniausiai nukenčia jauni žmonės. E, maždaug 5 procentai europiečių šiandieną yra bent vieną kartą pabandę e, tokių naujų psichaktyviųjų medžiagų. Kai kuriuose valstybėse narėse šis procentas yra kur kas aukštesnis, pavyzdžiui, Lietuvoje, Lenkijoje ar Airijoje. Dėl reglamento pasiūlymo komisija siūlo teisinį pagrindą, tai yra 114 straipsnį susijusi su bendraja rinka. Teisės tarnyba mano, kad tai yra geriausias kompromisas siekiant uh, E, mūsų užsibrieštų tikslų, bet galbūt komisija galėtų geriau paaiškinti e, dėl šio teisinio pagrindo. Taip pat e, mūsų nuomonė reglamentas yra geras sprendimas, nes mes turėsime užtikrintą tvarkaraštį, taip pat galimybę greičiau sustabdyti, tiksliau iškart sustabdyti nelegalios medžiagos vartojimą, egzistavimą po e, naujų taisy, po naujos medžiagos atsiradimo dabar numatytas dviejų metų laikotarpis sustabdyti, o jis turėtų būti sustabdytas iki dešimties e, mėnesių, strumtas iki dešimties mėnesių. E, ketvirtas straipsnis ir valstybių narių kompetencijos. Tai yra dar vienas klausimas, ar valstybės narės gali uždrausti E, tai medžiagai būti rinkoje, ar galima priimti griežtesnės taisyklės, negu kad e, patvirtins Europos komisija. Taip pat pasakysiu, kad džiaugiuosi 14 straipsnių e, dėl komercinės pramoninės veiklos ir naudojimo tų medžiagų ir prekybos internetu tokiomis medžiagomis. Dar noriu pasakyti, kad Lenkijoje mano šalyje 2011 metais mes pradėjome kovą su tokiomis medžiagomis ir paprasčiausiai mes uždraudėme prekybą tokiamis medžiagomis, bet labai greitai supratome, kad esant bendrai rinkai nacionalinių priemonių nepakanka, dėl to reikia veikti kartu ir greitai. Ypač kovojant su pavojingiausiamis medžiagomis negalima leisti, kad tokios medžiagos būtų pardavinėjamos e, vienoje valstybėje, jeigu kitoje jos yra uždraustos e, ir negalima leisti, kad tas medžiagas būtų galima įsigyti internetu. Dar norėčiau pasakyti, kad naujosios psichoaktyviosios medžiagos yra labai brangios gaminti, pagaminti. Ir e, E, turime specialų straipsnį dėl kovos su organizuotu nusikalstamu. Tai labai įdomu ir manau, kad mes tikrai turime būti aktyvų šioje srityje. Ačiū. Dėkuoju. Ačiū, kolegos. Dar turime šiek tiek laiko. E, laiko šiam klausimui numatyta iki 10 valandos. Tačiau visi turi būti disciplinuoti, nes kitaip mes viršimsime mums skirtą laiką jau su pirmąją, per pirmąją diskusiją šiandien. Todėl prašau visų kalbėti šiek tiek trumpiau. Pone Jimenez. Ačiū pirmininkė, aš e, kalbėsiu trumpai tikrai, nes manau, kad komisija ir pranešėjas dėl reglamento visapusiškai pristatė šios pasiūlymus ir nenoriu viską kartoti, ką pasakė jie. Taip pat kalbėsiu trumpai dėl to, kad dar turėsime galimybių šį klausimą aptarti vėliau. Bet pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už šių pakeitimų pagrindų sprendimų į pristatymą dėl baudžiamųjų priemonių ir taip toliau. Šios psichoaktyvios medžiagos yra daugelių valstybių narių rinkos, jos yra žalingos, jos daro žalą ypač jaunimui, kurie yra linkęs, linkę jas naudoti. Šias medžiagas platina paprastai nusikalstamos organizacijos ir tai daro tarsi tai būtų teisėtos medžiagos. Todėl mums reikia šių teisinių priemonių, reikia jas atnaujinti, tai yra Europos masto problema ir ją reikia spręsti Europos lygmenių, priimant direktyvą. Varsybės narės savarankiškai šio, šio, šios problemos išspręs ne, negali, todėl šis paketas pasiūlymas, pasiūlytas. Aš esu pranešė, rengiant šį pasiūlymą ir e, tikiuosi pagerinti šį pasiūlymą kaip tik bus įmanoma kartu su komisija, su šešėliniais pranešėjais, tarybos atstovais ir esu pasirengusi dirbti kartu su pranešėju, kuris rengia pranešimą dėl reglamento. Aš turiu keletą konkrečių klausimų komisijai šiuo metu. E, paaiškinamajame memorandume dėl šio pasiūlymo komisija kalba apie poveikį, kokį tai gali turėti pagrindiniams teisėms. Ar galėtų komisija paaiškinti, kokį poveikį šią komisiją turi galvoje? Antra, ar komisija gali paaiškinti 2004 metų direktyvos taikymo rezultatus kovojant su neteisėta priekyba narkotikais ir kaip visą tai galima pagerinti parlamente, nes paaiškinimuose, kurios esu girdėjau, daug buvo kalbama apie šių e, narkotikų poveikį, kas tai yra, kaip jos skirti nuo, e, kaip skirti teisėtus ir neteisėtus narkotikus. Tačiau E, reikia aiškumo ir prekybos tais e, tomis medžiagomis ir kovos su organizuotų nusikalstamumu e, problemas. Ačiū, dabar pradėsime diskusiją, kol kas turiu tris norinčius kalbėti, vienas šešėlinis pranešėjas ir dar du parlamento nariai, dabar jau keturis turiu prašymus. Ar dar kas nors norės kalbėti? Panas Kirchhoff, Trianofilidis, ponė Matijo ir panas Bronsas. Ar dar kas nors norės kalbėti? Ne, tuomet sąrašas baigiamas ir prašau apsiriboti dviejomis minutėmis, panas Kirchopas. Aš esu šešėlinis pranešėjas ir noriu aiškiai pasakyti, pirmininkė, kad e, man rūpi visi tie patys dalykai, kaip ir kitų e, išsakyti klausimai. Jau esame praradę nemažai jaunų žmonių Junktinėje karalystėje dėl šių medžiagų, prekursorių ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo e, situacija Europoje iš tikrųjų beveik tragiška. Aš pritariu komisijos nerimui dėl įtakos e, sveikatai Europos e, piliečiams ir mes pritarėme Europolo direktoriaus pastangas pagerinti Europolo unikalią duomenų bazę, kovant su prekyba narkotikais. Na, mes abejojame komisijos vertinimu dėl reglamento ir direktyvos pasiūlymų, tai yra numatant uh, minimalias nuostatas dėl baudžiamųjų nuostatų. Manome, kad kai kurie dalykai turėtų būti likti e, valstybių narių rankose, ypač numatant e, baudžiamasias nu, priemonės, e, kad valstybės narės imtųsi priemonių apribojant tų medžiagų patekimą į rinką, valstybės narės galbūt negali visko padaryti, kaip sako komisija, aš nesutinku su tuo. Naujų psichotyvių E, medžiagų paplitimas veikiamas įvairių dalykų, tarptautinių, vietinių e, sąlygų ir visą tai skirtingai pasireiškia valstybės narėse. Todėl poveikis visuomenės sveikatais yra skirtingas skirtingose vietose. Yra skirtingos sistemos kovojant su žalingomis e, medžiagomis apskritai ir todėl reikia kaip galima daugiau lankstumo. Ir nors ES lygmens priemonės duoda vertingų vertingo poveikio, ypač keičiantis informaciją ar teikiant informaciją Europolui ir iš kitų šaltinių taip pat. Aš manau, kad svarbu užtikrinti, kad neprarastume iniciatyvos, e, supainiodami viską vietoj to, kad e, sutelkti išteklius ir informaciją būtų tas kelias į priekį būtent tai padėtų e, mums užkirsti kelią, kad tos medžiagos pakliūtų netinkamas rankas. Ačiū, ponas Trinofilidis. Ačiū, pirmininkė, labai trumpai noriu padėkoti komisijai ir pranešėjams už jų darbą, kuris, kurį atidžiai pastudijuosime. Tiesiog noriu pasakyti, kad mūsų frakcija šiek tiek skeptiškai žiūri į reglamento patvirtinimą, tačiau šią temą mes suformuosime savo poziciją tuo pagrindu, ką šiandien išgirdome ir labai e, artimai dirbsime su pranešėjais ateityje. Ačiū. Dėkoju labai trumpai. Pasisakėte, ponia Matijo, dabar kitas kalbėtoja mano sąraše. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti komisijai už pasiūlymus, kadangi iš principo mes puikiai suprantame, kad realybė mums kelia susirūpinimą. Naujos psichoktyvios medžiagos kas savaitę jų matome vis naujų. Dvi medžiagos kas savaitė ir internetinė priekyba vyksta labai aktyviai ir aišku jaunimas yra pagrindiniai vartotojai tokių medžiagų ir aišku augant rizikai tai susijęs su įvairia, augant rinkai tai susijęs su visa rizika. Ir dažnai E, jaunimas net nesupranta, su kokia rizika yra susijusios tos aktyviosios medžiagos, nes kartais jos vadinasi visiškai nekaltai. Ir kartais jos yra dar pavojingesnės negu įprastiniai narkotikai, taigi tokia yra baisi e, situacija ir mes net negalime dar tiksliai įvertinti tokių medžiagų poveikio ir rizikos. Taigi labai svarbu, kuo galima greičiau bandyti spręsti priklausomybės problemą ir kovoti su tokiomis medžiagomis, įvertinant jų riziką, kuo galima greičiau. greičiau. Ir kaip sakė dauguma mūsų kolegų, tokių medžiagų priekyba irgi maitina nusikaltelius. Dėl to reikalinga imtis kuo galima griežtesnių priemonių šioje srityje. Taigi aš labai palankiai vertinu Europos komisijos pasiūlymus ir tikiuosi, kad mes galėsime kuo galima greičiau patvirtinti šios teisės aktus. Dėkoju. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas ponas Bronsas. Ačiū. Komisijos atstovė teigia, kad ji nori iškirsti kelią nelegaliam naudojimui ir nekenkti legaliam naudojimui. Legalius naudojimus naudojimą galima skirstyti į dvi kategorijas – mediciniais tikslais ir pramoniniais tikslais. Tačiau ji ne visiškai paaiškino, galbūt dėl to, kad jai trūko laiko, būtent kaip tai bus padaryta. Nes jeigu kalbame apie tai, kas gali būti naudojama teisėtai mediciniais tikslais, kas nutiks, uh, ar tą darys medikai ir tik tai e, daktarai galės e, išrašyti receptus tokioms medžiagoms, arba bus galima įsigyti vaistinėse, vėlgi vaistininkai turi skirtingus įgaliojimus skirtingose valstybėse narėse. Man atrodo, jis sakė, kad reglamentą lydės dar ir direktyva. Taigi, ar tos detalės bus įtrauktos į direktyvos tekstą ir valstybės narės pačios galiausiai apsispręs, kaip siekti tų tikslų. Žinoma, dar vienas didesnis pavojus, kuris galbūt bus aptartas pagal kitą darbo tvarkės klausimą, yra ne vien tik tai, tai kad tos medžiagos naudojamos neteisėtai, bet tos medžiagos yra padirbinėjamos, galbūt ne visiškai tiksliai ir teisingai. Ir dėl to da, pasidaro dar žalingesnės, dar pavojingesnės, nes e, padirbtos medžiagos nėra, yra dar pavojingesnės. Taigi, dėkoju Pone Jimenės, man atrodo, du papildomus konkrečius klausimus uždavė komisijos atstoviai. Pone Knuten, gal galėtumėte atsakyti į tuos e, klausimus? Ačiū. Dėkoju visiems kalbėtojams už labai didelę paramą ir naudingas pastabas. Aš pasižymėjau nemažai klausimų Vienas klausimas buvo apie vidaus rinką, teisinį pagrindą. Iš ties toks pasirinkimas, mano manimu, yra geriausias ir teisingiausias, kaip ir minėjo pranešėjas, nes mes bandome uždrausti žalingas medžiagas jų naudojimą rinkoje ir bandome išsaugoti laisvą teisėtai naudojamų produktų judėjimą. Ir Tokiu būdu vidaus rinkos priemonės leidžia mums apsaugoti vartotojus ir tą laisvą judėjimą. Taigi dėl to ir pasirinktas tas dvigubas teisinės pagrindas. Kitas klausimas dėl interneto. Norėčiau pabrėžti, kad internetas nėra konkrečiai minimas pasiūlyme. Tačiau jis patenka į taikymo sritį, nes visi kanalai, visi pardavimo kanalai yra įtraukiami, taigi visi platinimo kanalai yra įtraukiami, taigi nereikia konkrečiai minėti interneto. Mes e, į tai atsižvelgėme, gal, galime konkrečiau jį nurodyti, jeigu reikia. Kitas klausimas dėl pagrindinių teisių. Pane Jimenės uždavė tą klausimą. Iš ties direktyvoje minime aiškinamajame rašte minime, kad gali būti netiesioginis poveikis pagrindiniams teisėms, nes išplečiama apreptis įtraukiama baudžiamoji teisė, pakeičiant ir pakoreguojant pagrindų sprendimą. Tačiau tai nėra daugiau nei jau egzistuoja, nėra daugiau išplečiama baudžiamoji teisė, nei dabar tai, tai yra pagal senąjį pagrindų sprendimą dėl naujų psichotyvių medžiagų, tą sprendimą, kurį dabar keičiame. Ir taip pat reikia pažymėti, kad baudžiamosios teisės sankcijos nėra taikomos vartotojams, taigi čia nėra tiesioginio poveikio asmenims. Baudžiamosios sankcijos nuobaudos yra taikomos tiekėjams, o nacionalinė, nacionalinės teisės pagrindų ir yra nusprendžiama ar taikyti sankcijas e, vartotojams. Taip pat buvo klausimas dėl organizuotų nusikaltelių. Uh, Čia pagrindinis dalykas yra tas, kad Europolas iš ties įtrauktas yra iš pat pradžių į tą procesą ir kai kurios valstybės narės pažymėjo, paži, informuoja apie tai, kad yra galimybė, jog atsiras nauja e, medžiaga, tada Europolas dirba atitinkamai ir pasitelkia kitų valstybių narių ekspertinės žinias ir mokslininkų komiteto informaciją, taigi surenka labai daug informacijos apie organizuotus nusikaltelius Taigi Europolas tą apjungia su mokslinė informacija. Taigi tokiu būdu Europolas gali tą informaciją įtraukti į tolesnę savo strategijas kovod, kovojant su organizuotais nusikalteliais. Dėl val, galimybės valstybėms narėms veikti, aš manau, kad labai svarbu akcentuoti, kad veiksmų bus imamasi tik ES lygmenių tų medžiagų atveju, kurios yra kurios kelia riziką visoje Europos Sąjungoje bus rengiama labai detalė ataskaita ir rizikos vertinimas. Taigi tai, jeigu tik yra, jeigu tik yra įrodyta, kad poveikis yra visoje Europos Sąjungoje, tik tuo met yra įmanoma Europos Sąjungai veikti. Iš 300 atvejų Europos Sąjunga ėmėsi veiksmų tik dėl dešimties. Taigi, dėl, kitais atvejais jau valstybės narės apsispręs, ar ims prie, imsis priemonių ar ne. Jeigu ES lygmenių nėra imamasi priemonių, valstybė narė gali numatyti nacionalinės priemonės ir turi apie tai informuoti. Ir, pavyzdžiui, informuoti apie e, baudžiamasias nuobaudas. Jeigu ES mastu buvo imtasi baudžiamųjų priemonių, tuomet valstybė narė neturi dar kažko papildomai daryti. Uh, Taigi tiek. Aš tikiuosi, kad atsakiau į visus iškeltus klausimus. Dėkoju. Okay, Puiku. Dėkoju, poniai Kniucin. Baigiame aptarti šį darbo atvarkės klausimą. Ponas Pasasievičius sakė, kad pranešimo projekto pristatymas numatytas sausio 9 dienai, pakeitimų pateikimo terminas yra numatytas sausio 15 dienai. Dabar siūlyčiau daryti trumpą pertrauką, nes 10 val. pradėsime bendrą posėdį kartu su kolegomis iš nacionalinių parlamentų ir tuomet aptarsime Europolo ir Sepolo klausimus ir sprendimo 2971 ir sprendimo 2581 e, panaikinimo klausimus. Taigi pradėsime, tęsime darbą 10 valandą.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 Um, colleagues, shall we resume the session? Kolegos, pradėkime sesiją. Kitas darbų tvarkės punktas. E, Europolo klausimas. E, Pakeitimų svarstymas, kaip žinia, parlamento priežiūros klausimas yra nepaprastai svarbus, galvojant apie naują reglamentą. Prašyčiau susėsti visų, sako pirmininkė nes salėje šiek tiek per daug triukšmo. Gal kas norite kalbėti, saikite iš salės, kolegos, tie, kurie esate salės gale. 88 Lisabono stoties straipsnis aiškiai sako, kad Europolo e, veiklos kontrolę turi atlikti Europos parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais. Dėl to mūsų komitetas pakvietė visus nacionalinius atstovus dalyvauti šios dienos diskusijose. Ir man labai malonu, kad septyni kolegos iš nacionalinių parlamentų atvyko įskaitant du komitetų pirmininkus, vieną vicepirmininką, taip pat nacionalinių parlamentų pareigūnai, atstovai dalyvavę posėdėje. Vai džiaugiuosi, gaidama jūs pasveikinti ir paprašysiu kolegų iš Europos parlamento e, paskatinti nacionalinių parlamentų atstovus savo kolegas dalyvauti tokiuose diskusijose, jos labai yra svarbios ir man regis nacionaliniai parlamentai labai daug ką gali padaryti, kad e, parlamentinės priežios egzistuojančios priemonės galėtų geriau būti taikomas, kad pagerėtų e, bendradarbiavimas mūsų tarpusavio. Ir tikiuosi, kad po šios sesijos mes pratesime darbą. Pirmiausia, suteiksiu pranešėjai, šešėlėms pranešėjams. O po to e, suteiksiu galimybę pasisakyti nacionalinių parlamentų atstovams, Europos parlamento nariams nacionalinių parlamentų nariai, kurie nori pasisakyti, užpildykite specialią formą e, ir paduokite ją salės prižiūrėtojams, kurie atneš mums į prezidiumą, į salės priekį jūsų prašymus, tada suteiksiu žodį. Ir e, suteiksiu žodį dviems nacionalinių parlamentų atstovams, vienam Europos parlamento nariui, paskui žiūrėsime kaip seksis toliau, o pirmasis bus pranešėjas Dijas Demeira. Prašom, žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, pirmiausiai norėčiau pasveikinti kolegas iš nacionalinių parlamentų, e, iš tų komitetų padalinių, kurie specializuojasi mūsų šios dienos aptarimą tema. Sveiki atvykę kolegos. Dabar kalbame apie teisėkuros pasiūlymą, kurį pateikė komisija. Europos parlamento kolegos žino mano poziciją, bet aš e, pakartosiu dar ją, kad nacionalinių parlamentų atstovai taip pat būtų informuoti. Aš esu pranešėjęs Europos parlamento dėl e, tarybos sprendimo. Tarybos sprendimas E, ne, nėra, netitinka Lisabono sutarties. Tai yra mums nenaujas dalykas ir dabar reikės vienu reglamentu ištaisyti padėtį. Lisabonos sutartis pripažįsta Europos parlamento galės jas sustiprina, o Europolo pasiūlymas susideda iš 14 skyrių, 99 straipsnių. Mano požiūris buvo toks pasižiūrėti į reglamentą pagal teminės, teminės rytis, penkis punktus išskirti. Pirmasis dalykas yra bendrėjai pastebėjimai, brėžimai. brėžimai Antras klausimas - Europolo ir Sepolo sujungimas. E, visi e, Libė atstovai yra prieš šį sujungimą. Liberalų atstovai yra prieš šis klausimas. Taip pat kitas klausimas yra susijęs su parlamento priežiūra. Dar grįšiu prie to klausimo. Uh, savo kalbos pabaigoje. Ir kitas labai svarbus, ypač mūsų parlamentui, klausimas duomenų apsauga. Aš savo pasiūlymą pateikiau birželio 17 ir komitetas mm, gavo 175 pakeitimus. Po to Kai kuriais e, pakeitimais siekiama e, išbraukti bet kokias nuodas su, dėl sujungimo Europolo ir Sepolo, e, kai kas susijęs su vykdomai valdyba, dėl e, Europolo duomenų apsaugos sistemos stiprinimo. E, nacionalinių padalinių vaidmens stiprinimo, nes jų vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Taip pat E, kai kuriais pakeitimais siekiama užtikrinti veiksmingą parlamento kontrolę. Praėjo jau terminas pateikti pakeitimams ir norėčiau informuoti Jūs, kad kolegos yra pateikę iš viso 540 pakeitimų. E, šešėlinis pranešėjas Josefas Valkihosefas ir ponas Kirchhoffas, jisai pateikė 78 pakeitimus, ponė Evans 74 pakeitimus. 20 pakeitimų yra susijęs su bendraisiais tikslais, 22 e, su sujungimu, 48 e, dėl funkcionavimo, 41 dėl valdymo, 200 dėl duomenų apsaugos. Tai rodo, koks svarbus duomenų apsaugos klausimas yra šiam parlamentui. Šeši dėl e, vykdomojo komiteto atsisakymo, dešimt dėl parlamento priežiūros, trys dėl finansinių nuostatų. Iš 65 pakeitimų konstatuojamusiams dalims e, dešimt dėl sujungimo, keletas dėl domenų apsaugos, vienas dėl atsisakymo e, valdybos ir dėl kitų klausimų. Mes pasitelkėme e, tokį darbo metodą, kuris mums leistų užsitikrinti, kaip galima daugiau kompromisinių pakeitimų. E, kelis kartus buvau sutikęs su šešėniais pranešėjais, mums pavyko 22 parengti kompromisus. E, pirmasis dėl 42 pakeitimų susijusių su uh, pasiūlymų sujungti Europolą ir Cepolą. Vienas kompromisas taip pat yra dėl septynių pakeitimų. Dėl valdomosios valdybos įkūrimo mūsų manimų ji nebūtina. Kiti 20 kompromisų yra susijęs su bendrosiomis nuostatomis, apibrėžimais, Europolo tikslais, valdymu. Norėčiau pasinaudodamas proga padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų sunkų atliktą darbą, už tai, kad dirbo labai profesionaliai. Mes ir toliau susitikinėsime ir toliau sieksime pažangos dėl šio pasiūlymo. Ir aš e, peržiūrėsiu vėl visas temas. Kitas mūsų susitikimas vyks gruodžio ketvirtą dieną. Mes skirtume susitikimą pirmiausiai parlamento priežiūros klausimams ir nagrinėsime visus pateiktus pakeitimus dėl priežiūros. Taip pat mūsų nuomonė vyks daug susitikimų dėl duomenų apsaugos, saugumo apskritai sistemos. Dar norėčiau padėkoti už galimybę e, susitikti su nacionaliniais specialistais iš nacionalinių parlamentų, su kuriais galime aptarti šį klausimą. Turime užtikrinti, kad Europolas atitiktų Lisabono starties nuostatas, o kad tai būtų, Europolui turi būti taikoma demokratinė kontrolė, kurią vykdytų nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas tai susijęs su pasiūlyto reglamento devintuoju skyriumi. Ir visame pasiūlyme daromos nuorodos į jį. Kontrolės mechanizmas, e, pagal kurį veiks Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai, pasiūlyta e, atlikti tai per parlamentinės kontrolės skyrių, tokią nedidelę struktūrą, e, kurį kurs kompetentingas komitetas, konkrečiai šis lybė komitetas. Ir e, nacionalinių parlamentų vidaus saugumo specialistai. Taip pat Europos parlamento atstovai dalyvaus ir e, pirmininkas Libė komiteto vadovaus ir bus bendra pirmininkė iš nacionalinių parlamentų. Nacionalinio parlamento e, to šalies, e, kuri pirmininkauja ministrų tarybai, e, parlamento atstovas, pirmininkaus vienas iš bendrųjų pirmininkų tuo metu. Bus pristatyta šiai grupė Europolo veikla, metinės veiklos programos, bus E, diskutuojama dėl šių klausimų. Taip pat bus e, vertinama metinė ataskaita ir ataskaita dėl penkių metų darbo. Bus galima pakviesti atrinktus kandidatus. Ir taip pat, kad Europolo priežios atstovas pateiktų ataskaitą apie veiklą. Valdymo valdybos pirmininkas, valdančiosios valdybos pirmininkas taip pat atvyks, e, turės atvykti į šią grupę ir e, vykdomasis direktorius. Nacionaliniai parlamentai taip pat gaus informaciją apie riziką, e, rizikos grėsmės analizę, strateginę Europolo veiklos analizę ir atliktus tyrimus, vertinimus tiek įžanginės kalbos. Dar norėčiau pasakyti, kad parlamentas yra ir biudžeto tvirtinanti institucija. Parlamentas gaus ataskaitą apie finansų valdymą ir tvirtins arba atmes e, vykdomą kandidatūrą ir taip pat spręs dėl biudžeto klausimų. Ačiū, dėkojame pranešėjui. Toliau e, kolegų informacijai, kurie pas mus lankosi, aš paprašysiu komisiją ir pirmininkaujančią Lietuvą trumpai pasisakyti, po to suteiksime žodį na, e, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariams ir skirsime kiekvienam po tris minutės, kad galima būtų diskusiją užbaigti laiku. Taigi pirmiausia, prašom Viktorija Amičiai iš komisijos trumpai atsakyti į pranešėjo pasisakymą. Prašom kalbėti trumpai. Labai ačiū, ponia pirminkė. Iš tikrųjų, kalbėsiu labai trumpai. Mano pastabos šiuo metu apsiribos štai kuo. Pirmiausia, komisija pastebi, kad pakeitimų skaičius ir jų svarba, e, pakeitimų, kuriuos pateikė pranešėjas ir kiti komiteto nariai, liudija tai, kaip šis komitetas yra suinteresuotas ir domisi tuo, kaip kūriamas teisės aktas dėl šios svarbios bendradarbiavimo priemonės teisės saugos srityje. Tai yra Europolo klausimas. Kaip komisija, kadangi komisija jau turėjo progos pabrėžti e, tai, kad vienas iš svarbiausių šio pasiūlymo aspektų iš tikrųjų yra susijęs su tikslu, kad Europolas būtų kuo atskaitingesnis Europos parlamentui, nacionaliams parlamentams ir Europos piliečiams apskritai. Ir šią prasme mes su pasitenkinimu pabrėžiame, kad parlamento kontrolės klausimas tai yra Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų kontrolės klausimas susilaukė didelio susidomėjimo. Dėl kitų šios ravaus pasiūlymo aspektų, tai mes atidžiai išklausysime e, diskusijos, e, kuri čia vyks. Ir taip pat e, žiūrėsime, kokių tolesnių kompromisų ponos Dijas Demera pateiks komitetui na, e, savo darbo su šiandienis pranešėjas rezultate. Labai ačiū. Ačiū toliau pone Polekaitė, pirminkaujančios šalies atstovė. Thank you. Ačiū pirmininkė, aš taip pat šiuo metu kalbėsiu labai trumpai, tiesiog patvirtinsiu, kad taryba tikrai daug dirba ties šiuo reglamento projektu ir pasakėme nemažai pažangos e, svarstydami atskirus straipsnius ir analizuodami pasiūlymą. Tas pats principas taikomas ir mums. Mes laikomės e, tos pačios pozicijos, bet norime parengti kaip galima daugiau kompromisų taryboje ir aš tikiuosi, kad taryba su nauja pirminkaujančia valstybe bus pasirengusi pradėti oficialų dialogą su parlamentu ir mes tikimės galų galę pasiekti geriausių rezultatų. Labai ačiū. Dabar suteiksime žodį e, parlamento nariams. Pirmiausia, šešėliams pranešėjams. Turiu tris šešėlinius pranešėjus. E, panas, panas Vaineholce, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Europolo reglamentas yra labai svarbus teisės aktas. Jis yra labai svarbus, nes kai kalbama apie saugumą, laisvę ir piliečių teisės, tai yra labai svarbi sąlyga. Čia klausimas ne tik Euro, dėl Europolo lisabonizavimo per šį reglamentą. Klausimas yra susijęs su tuo, kad Europolas dirbtų veiksmingiau ir kadangi jis gauna naują atsakomybę kovoti su kibernetiniais nusikaltimais ir turi užtikrinti, kad duomenų apsaugos sistema būtų tinkama. Tai e, pranešėjas e, rado labai gerą darbo metodą, darbas vyksta gana greitai, parengėme nemažai kompromisų, o dabar sprendžiame kai kuriuos sudėtingesnius klausimus. Norėčiau paminėti keletą klausimų, svarbesnių klausimų. Mano frakcijai rūpi tai, kad su, reikia skirti Europolą ir Sepolą. Mes nemanome, kad šios dvi agentūros turėtų būti sujungtos, nes jos yra e, nepriklausomos agentūros ir jų sujungimas e, turbūt neduotų jokios papildomos e, vertės. siūloma, kad parlamento kontrolė, kurio, kurią vykdo e, Europos parlamentas, turėtų būti papildytas valstybių narių e, parlamentų priežiūra taip pat. Tačiau darbas turi būti veiksmingas, e, nes kitaip turėsime didžiulę organizaciją, kuri rengs daug ataskaitų, tačiau E, iš tikrųjų realių laikų nebus sekama agentūros veikla. Aš pateikiau pasiūlymų, manau, kad yra įvairių galimybių e, numatyti administracinius valdybos priežiūrą ar stebėseną. Gal, galime sukurti metodą, kuomet realių laikų būtų sekti, galima sekti agentūros veiklą. Aš nenorėčiau, kad būtų steigiama uh, E, vykdomoji valdyba, nes tai ko gero nepadidintų Europolo veiklos veiksmingumo. E, taip pat reikia užtikrinti griežtas domenų apsaugos priemonės, pranešėjas kalba apie šių priemonių tolesnį stiprinimą, laikantis domenų apsaugos reglamentų, reglamento ir e, tą mechanizmą Europolė reikia stiprinti toliau. Toliau, kai kalbant apie keitimąsi duomenimis, su trečiosiomis šalimis, na, tai, tai tik tai gali būti daroma laikantis labai griežtų taisyklių. Ir aš norėčiau parašyti įvertinti esamos sustarimus. Nes, turint galvoje pastarojo meto įvykius, negalime būti užtikrinti, kad e, standartai, kurie yra priimti, yra taikomi tinkamai. Na ir pagaliau turime kalbėti apie domino apsaugos kultūrą. Turime domino apsaugos pareigūną Europoje. Tai yra e, svarbus nepriklausomas mechanizmas ir šią patirtį būtų galima panaudoti ir Europolo veikloje. Dėkuoju kolegoms už jų dalyvavimą darbe ir aš tikiuosi, kad nacionaliniai parlamentai, kaip sakė pranešėjas, domėsi šio klausimu kaip galima daugiau, nes pagal Lisabono sutartį e, parlamento bendradarbiavimas turi vykti aktyviau. Ačiū, norėčiau pasakyti kolegoms, kad jeigu mes kalbėsime disciplinuotai, tuomet galėsime suteikti žodį ir e, per antrą raundą, vietoj to, kad vieni kalbėtų trumpai, kiti ilgai, tai aš norėčiau tam tikros struktūros. Panas Kirchhoffas, trys minutės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu apskritai paremti Europolą. Manau, kad tai yra labai svarbi agentūra. Aš taip pat tikiuosi, kad mano šalis ir toliau dalyvaus Europolo darbe ateityje, nes manau, kad Europolas atlieka labai svarbų darbą. Taip pat e, noriu pritarti ir e, minimalių lėšų skirimui Europolui, nes kadangi Europolas turi imtis naujų užduočių PNR, Svifto susitarimų, kurie daro didžiulį spaudimą Europolo ištekliams, e, tai iš tikrųjų turėtume būti suinteresuoti šio klausimo sprendimu. Tačiau svarbiausias komentaras būtų parlamento kontrolės klausimu. Parlamente jau nekartą esu sakęs, kad aš nenoriu, kad Europolas taptų politizuotas. Nenoriu, kad Europolas Europolo veikla būtų uh, Europos parlamento ar platesnių balsavimų rezultatas. Aš taip pat nenoriu, kad taisyklės būtų numatytos tokiu būdu, kad jos būtų tokios preskriptyvios, preskriptyvios e, kontrolės prasme, kad Europolo darbas taptų dar sunkesnis negu anksčiau. Aš e, žinau, kad e, parlamentų pirmininkų suėgose kalbame apie tai, tačiau galbūt platesnė prasme labai svarbu užtikrinti, kad teisinis pagrindas arba tai demokratinis pagrindas, kuri, kurio gali pasidalyti nacionaliai parlamentai kontrolės e, sistemoje turėtų būti aiškesnis prieš e, toliau dirbant ties šio pasiūlymo. Todėl reikia elgtis atsargiai. Taip pat e, pasakyčiau šio klausimu, kad man atrodo, jog turime būti labai atsargus ir nepalikti Europolą labai susaistyto dėl to, ką jis gali daryti, nes situacija yra besikeičianti. Atrodo, kad kas, me, kas kartą iškyla vis naujų iššūkių ir nenorėčiau, kad iškiltų situacija, kuomet Europolas negalėtų imtis veiksmų ar būtų jo veiksmai e, vilkinami, vilkinami vien dėl to, kad būtų e, laikomas e, parlamentinės kontrolės reikalavimo viskas, kas, viskas padarytų jo darbą labiau politizuotų, ypač turint galvoje mūsų pranešimą dėl Vengrijos, nepatiktų man. Aš norėčiau, kad šios klausimus e, spręstume siekdami užtikrinti šios organizacijos veiklos efektyvumą vietoj to, kad e, mes e, apskritai svarstytume jo darbą. Aišku, reikia tam tikros kontrolės tokio tipo organizacijai. Dėkoju, ponė Kirkhop, paskutinis šešėlinis pranešėjas, ponė Ernst. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui pirmiausia. Man atrodo, kad šių diskusijų mūsų komitete kontekstas yra visiems aiškus, viskas daroma dėl gerų ketinimų ir suprantame, kodėl reikiamtis priemonių dėl Europolo šioje kadencijoje, nes buvo kritikuojamas Europolas dėl to, kad trūksta skaidrumo ir dėl to, kad mes negalime prižiūrėti ir kontroliuoti šios institucijos apskritai. Ir ponas Veinraitas, kuomet jis atvyksta pas mus, atvyksta tik, tai mums jau yra svarbus įvykis ir mums reikia iša, išaiškinti tuos dalykus. Dabar norėčiau pakomentuoti pavienius dalykus ko mes čia siekiame. Pirmiausia, apriptis. Kokia turėtų būti apriptis, aišku, organizuotas nusikalstamumas, rimti nusikaltimai puiku, bet e, kiek, kiek plačiai mes galime tą apriptį išplėsti, man atrodo, tai yra esminiai dalykai, kuriuos turime apsvarstyti ir tą turime padaryti ramiai. Mes nenorime, kad Europolas būtų apsunkintas, kad ten būtų per daug numatyta uždavinių. Taip pat ir Sepolas. Mes nemanome, kad būtų prasminga apjungti šias dvi agentūras, Europolą ir Sepolą. Nesvarbu, ką planuoja komisija ar taryba, bandydami tą padaryti prieš mūsų valią, mes vis tiek pasisakome prieš tai. Dabar parlamentinė kontrolė. Mums reikalinga veiksminga veiksmingas kontrolės priežiūros padalinys, organas, tam, kad jis tinkamai galėtų atlikti savo darbą ir tas, kas priklausytų tam padaliniui. Aš suprantu, kad čia galėtų būti keli kolegos iš, iš mūsų parlamento, bet jie turėtų turėti visapusiškas teisės, gauti visą informaciją, visus dokumentus, kad galėtų su jais susipažinti tai nėra vien tik tai tai, kad e, suteikiama galimybė užduoti klausimą Europolo, jis pasakys, ką norės. Ne. Tiesiog turi būti numatyta galimybė viską patikrinti, patikrinti tą informaciją, kuri yra pateikiama. Taip pat parlamentas turi būti nuolatos informuojamas apie naujausius poslinkius ir nacionaliniai parlamentai taip pat, tačiau jie net, neturi sprendimo teisės, tai yra patariamasis organas, vykdantis kontrolę. Taip pat ir Prancūzijos nacionalinės asamblėjos yra pateiktas pasiūlymas, apie kurį reiktų gal rimčiau pamastyti. Taigi, pabandysime tą padaryti. Aš esu labai dėkinga pranešėjų, kad jisai laikėsi parlamentinės kontrolės nuostatų ir mes irgi to siekiame. Na ir galiausiai duomenų apsauga. Visi žinome, kad Mes žinome, kad tai yra labai aktuali tema dabar ir vykdomasis komitetas jos teigimas. Mes, aišku, labai griež, griežtos pozicijos laikysimės dėl, kontrol, dėl parlamentinės kontrolės, bet per šešėlinių pranešėjų susitikimus mes tai aptarsime. Uh, Mes bandome suteikti žodį ir Europos parlamento nariams ir nacionalinių parlamento nariams. Perskaitysiu pavardę sąraše. Hanet Junktinė karalystė, Čengas Lan iš Vengrijos, ponė Matijo Latskovskis iš Latvijos, Karmon Liv iš Prancūzijos ir aš pati pasisakysiu. Ar dar būtų norinčių pasisakyti diskusijose ponas Mišelis? Ar būtų dar iš nacionalinių parlamentų galbūt, kurie norėtų pasisakyti? Prašau, informuokite salės vargdarius arba sekretariatą. Puiku. Lothani kalbės pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kelias pastabas išsakysiu, bet norėčiau pabrėžti, kad aš kalbu tik apie 53 ir 54 reglamento straipsnius. 626, 634 čia pakeitimai būtų, grubiai tariant, nes Britanijos vyriausybė, o ne aš, turėtų kalbėti apie pagrindinius klausimus, pagrindinės problemas, kurios bus aptarinėjamos taryboje ir dėl kurių mes išsakėme savo nuomonę Britanijos vyriausybei, bet aš nemanau, kad man dabar reiktų plačiau apie tai kalbėti šyryt. Pirmiausia, aš esu labai dėkingas už tai, kad labai rūpestingai Libe komitetas ir jūs pati, ponė pirmininkė, įtraukėte nacionalinius parlamentus į diskusijas dėl parlamentinės priežiūros, Europolo parlamentinės priežiūros. Tuos klausimus aš šiandien ir paliesiu. Man atrodo, kad jūs labai novatoriškai pripažinote, kad kalba eina apie mišrios kompetencijos rytį ir kad nacionaliniai parlamentai turi suvaidinti savo vaidmenį šioje srityje ir kad geras, racionalu, gali, gali, gera racionali priežiūra ir manoma tik tuomet, jeigu bus įtraukiami ir nacionaliniai parlamentai, ir Europos parlamentas. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad pripažinote tokį mūsų statusą. Tai yra trečiasis, man atrodo, toks susitikimas, toks konsultacinis posėdis ir jis labai yra vertingas mums. Lordų rūmų nuomonė buvo išdėstyta rugsėjo 11 dieną, kai Lordas Bosvolas, mūsų Europos reikalų komiteto pirmininkas, aš pirmininkauju tik tai vidaus reikalų pakomitečiui, nusintė laišką pranešėjui ir labai aiškiai išdėstė mūsų nuomonę. Aš manau, kad ta nuomonė jums yra žinoma. Jos mes ir nepakeitėme. Mes manome, kad priežiūros mechanizmas turėtų būti lengvas, nesukuriant naujų institucijų, pasiremiant dabartiniais susitikimais tarp Libe komiteto ir vidaus reikalų komitetų nacionaliniuose parlamentuose. Aš manau, kad tai yra labai puikus, puikia schema, puikia sistema, galbūt įmanomos oficialesnės e, procedūros, bet vis tiek tokio lengvo pobūdžio sąranga reikalinga. Taip pat mes manome, kad parlamentinė priežiūra neturėtų būti susijusi su Europolo veiklos kišimusi į Europolo veiklą. Pasiūlyti pakeitimai Libė komitetui, kaip jie atspindi reikiamą situaciją, kaip jie atitinka tuos du išsakytus tikslus. Man atrodo, kad siūlomas parlamentinės priežiūros komitetas neblogai atspindi pagrindinį tikslą. Visai neblogai atspindi pagrindinį tikslą. Aš galbūt galėčiau pakritikuoti tai, kad suprantu, kad pranešėjas valdybą ir sprendimų prieimimo procedūras komitete palenkė arčiau link Europos parlamento ir toliau nutraukė nuo nacionalinių parlamentų. Aš norėčiau pažymėti, kad ir Prancūzijos nacionalinė asamblėja ir Airijos atitinkama institucija irgi akcentavo tai savo raštu pateiktuose dokumentuose, nes negalėjau šiandien čia apsilankyti, taigi aš tam irgi pritariu. Taip pat svarbu nepamiršti, kad kalba eina apie tokią veiklą, kuri vis puikiai atitinka ir nacionalinių valstybių kompetencijas. Ir panašu, kad taip ir bus artimiausioje ateityje. Taigi, komiteto procedūros turėtų būti tinkamai subalansuotos. Taip pat labai svarbu nepamiršti, kaip kalbėjo ir pranešėja savo pasisakymo pabaigoje, ir aš manau, kad tai buvo labai išmintinga mintis, būtent, kad Europos parlamentas jau turi privileginį žodį, nes e, tvirtina biudžetą, o nacionaliniai parlamentai negauna prieigos prie tos ryties. Taigi, panašu, kad tai bus ir ateityje. Ir aš manau, kad tos naujosios idėjos dėl priežiūros turėtų būti geriau paskirstytos nei dabar yra siūloma. Ir dar viena mintis. Siūlomas parlamentinės priežiūros padalinys. Čia būtų visai kitas dalykas. Aš nenorėčiau nuslėpti nuo jūsų to, kad turiu labai daugelių abejonių susijusių su tuo, kad apskritai ar reikalingas toks padalinys, ir nekalbant apie jau jo įgaliojimus. Įgaliojimai yra išdėstyti pakeitimuose ir tie įgaliojimai tik dar labiau sustiprino mano abejonės. Man atrodo, kad siūlomi įgaliojimai tam padaliniui suteiktų tas galias, kurių neturi niekas mūsų parlamente, niekas mūsų parlamentų atitinkamuose padaliniuose, čia kaip yra policijos įgaliojimai yra suteikiami, taigi aš norėčiau perspėti tarybą prieš imantis žingsnių šią, šią, šią linkme. Na ir bendrai Europolas, man atrodo, labai veiksminga, vertinga ES agentūra. Čia reikalinga, aišku, parlamento priežiūra, tą turėtų atlikti Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai, be jokios abejonės, tačiau turi būti numatytas veiklos autonomiškumas, kaip yra ir su nacionalinėmis policijos pajėgomis. Taigi aš manau, kad e, tai būtų naudinga mums visiems. Dėkui. Um, is, uh... Dėkuoju. Šis sustikimas yra toks neįlinis, nenorėčiau uh, būti pernelyg griežta svečių atžvilgių, bet labai prašau e, kalbėti tris minutės neilgiau. Jeigu turėsime laiko, galėsite dar kartą pasisakyti, bet bandykime mm, pernelyg neužvilkinti, neištesti savo pasisakymų. Kitas kalbėtojas iš Vengrijos, atsiprašau, jeigu neteisingai ištarsiu e, pavardę. Ponas Šenger Zalan. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, labai ačiū, kad suteikėte man žodį. Norėčiau pradžioje padėkoti jūsų komitetui. Padėkoti už tai, kad e, sprendžiate šį klausimą ir kad pakvietėte e, nacionalinių parlamentų narius. E, Europolas yra gerai veikianti Europos agentūra. Po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, reikėjo kai ką pakoreguoti, bet manau, kad komisijos pasiūlymas yra pernelyg toli nueinantis. Paminėsiu porą dalykų. Pirmiausia, mokymas, tolesnis mokymas. E, Vengrija remia visišką SEPOL nepriklausomumą. galbūt taupant lėšas būtų verta sujungti Europolą su Sepolu, bet daugiau priežasčių nematau. Tai vargu ar reikėtų juos iš tikrųjų sujungti. Sepolo uždavinys e, užtikrinti profesinį tolesnį mokymą ir taip turėtų būti. O jeigu jis bus sujungtas su Europolu, tai nepriklausomumui gali neigiamai atsiliepti tos agentūros. Uh, Manau, kad abiejų agentūrų funkcijos yra visiškai skirtingos. Komisijos e, komunikatas yra paskelbtas dėl e, mokymo, tolesnio mokymo ir yra daug argumentų, kodėl e, reikėtų išlaikyti tą agentūrą atskirai. Aišku, kai kas pateikė įvairiausius argumentus ir dėl sujungimo tų agentūrų. Norėčiau uh, priminti jums, kad spalio 8 dieną vidaus reikalų ministrai buvo susirinkę ir buvo pasiūlyta perkelti Sepolą į Budapeštą. Po poros savaičių bus pateiktas pasiūlymas dėl to lybę komitetų ir aš tikiuosi, kad jis e, bus patvirtintas. Tai yra susijęs su parlamento priežiūra. Nepamirškime kas įvyko 11 metais, e, balandžio 11 dieną. E, parlamentų bendradarbiavimas. Labai svarbu, kad visos, e, visi suinteresuoti asmenys dalyvautų ir visi pasisako už intensyvesnį bendradarbiavimą Parlamento priežiūrą atlieka Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai. 88 e, sutarties dėl ES veikimo straipsnėje sakoma, kad turi būti įsteigtas parlamento priežiūros komitetas. Kol kas neveikia deramai toks padalinys ir tikiuosi, kad padėtis bus pakeista ir kad ta struktūra bus įkurta. Joje dalyvaus Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų atstovai. Ir mm, toliau kita kalbėtoja ponė Matijo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, Norėčiau pasveikinti kolegas iš nacionalinių parlamentų. Visuomet labai malonu dirbti kartu Europos Sąjungai aktualiais klausimais. Taip pat norėčiau pasveikinti pranešėjus, šešilnius pranešėjus. Iš tikrųjų, e, užtruko ilgai svarstymas, e, kodėl taip atsitiko, kodėl komisija pateikė vėlai pasiūlymą Ir Kaip žinia, e, užtruko viskas todėl, kad buvo pateikti du pasiūlymai. Vienas susijęs su Europolo pridėnimu prie Lisabonos sutarties ir kitas e, dėl e, Sepolo pasiūlymas, paskui pakeista nuomonė ir mes pasiūlymą siūlėme savo pranešėjus, šešėlinius pranešėjus dėl Sepolo, dėl Europolo ir paskui E, matome, kad komisija e, pateikė pasiūlymą dėl Sepolo ir Europolo sujungimo. Ir aš norėčiau pasakyti, kad galbūt bus tarybos pasiūlymas ir mes visi turėsime e, darbo. Tai būtų neblogas dalykas, nes, kaip sakė kai kurie nariai, mes priešinamės e, sujungimui e, šių dviejų struktūrų, nes reikia užtikrinti realų nepriklausomą mokymą ir Sepolas turėtų turėti galimybę tęsti savo darbą, kurį daro puikiai, nes tai labai gera agentūra, o Europolas yra agentūra, kuri uh, E, taip pat atlieka nepaprastai svarbu vaidmenį ir visai neseniai Europos komisija e, dar e, priskiria naujas kompetencijas kova su kibernetiniais nusikaltimais ir matome, kad tos papildomos funkcijos didina ir finansavimo poreikius, mano nuomonė, reikėtų tas dvi agentūras išlaikyti visiškai atskiras, kad jos galėtų deramai dirbti pranešiai, šešiliniai pranešiai kalbėjo apie labai svarbius pasiūlymus. Mes, galvodami apie Europolo darbą, turime užtikrinti, kad Europolas galėtų deramai dirbti ir kad niekas netrukdytų geram funkcionavimui ir valdymui Europolo. Reikia užtikrinti veiksmingą uh, E, šios agentūros funkcionavimą. Ir jeigu pasižiūrėsime į duomenų apsaugą, reikia pasižiūrėti į duomenų apsaugos e, e, aspektus, egzistuoja geri teisės aktai ir jie turėtų padėti šios agentūros darbui dėl valdymo Man atrodo, kad niekas neturėtų dabar pagrindo skūstis dėl dabartinio valdymo šios e, agentūros, e, dėl e, parlamentinės kontrolės. Manau, kad tai, ką pasiūlė pranešėjas, yra labai neblogi pasiūlymai ir nemanau, kad reikėtų dar kažkaip kitaip organizuoti kontrolę ją griežtinti. Manau, kad e, prašymas e, pasižiūrėti į kai ką tarptautinius sustarimus e, atgalinė data galbūt irgi yra pernelyg doili siekiantis reikalavimas. Tai galėtų užimti labai daug laiko. Ačiū, ponas Latkovskis iš Latvijos. Gerbiami kolegos. Pirmiausiai noriu pasakyti, jog manau, kad e, turi būti vykdoma parlamento kontrolė, tačiau kontrolė turi būti organizuojama e, pasitelkiant egzistuojančias parlamentų struktūras. Todėl mes nemanome, kad reikėtų kurti naują parlamentinę kažkokią struktūrą. E, matome, kad jūsų, manome, kad jūsų komitetas galėtų surenkti Europolo sustikimus, e, kuriuos būtų pakviesta nacionalinių parlamentų atitinkami komitetai ir taip pat nacionalinių parlamentų vidaus reikalų komitetai galėtų surenkti reguliarius sustikimus su Europolo atstovais. Uh, Egzistuoja ir kitų galimybių. Nemažai kolegos iš valstybių narių pateikė vairių pasiūlymų ir manau, kad jūsų komitetas turėtų atsižvelgti į tuos pasiūlymus. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Labai ačiū. Dabar ponia Karamanly iš Prancūzijos. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti jums už kvietimą nacionalinių parlamentų atstovams dirbti kartu su Europos parlamentu. Dėl reglamento projekto kalbama daugiausia apie tris dalykus. Pirmiausiai e, sujungimą agentūrų. Kiti kolegos jau pasisakė savo nuomonę e, dėl e, to sujungimo mūsų nuomonė panaši Taip pat reikia pasakyti, kad dabar galiuojančios e, nuostatos e, nėra pakankamai, neužtikrina pakankamai apsaugos ir nėra automatinis dalykas, reikia kiekvieną kartą, norint perduoti informaciją, išduoti naują leidimą. Tai yra problema. Ir kitas dalykas susijęs su valdymu. Mes skaitėme pranešimo projektą. Norėčiau padėkoti pranešėjui už neblogą, neblogus pasiūlymus. Ir galima juos vertinti ir, ir dėl kandidato į vadovo postą, kalbu apie pačią procedūrą, ji yra nebloga pasiūlyta. Taip pat manau, kad e, prieš e, valdybai priimant sprendimą e, turėtų būti įsiklausomai parlamentų nuomonės. Parlamentinės priežios padalinys turėtų išreikšti savo nuomonę Mūsų Europos reikalų komitetas patvirtino nuomonę ir e, Teisės reikalų komitete bus svarstomas šis projektas, ši nuomonė. Mes pasisakome už mišrios sudėties komitetą, kuriame būtų Europos parlamento ir valstybių e, narių e, parlamento atstovai. Žmonės turėtų būti E, iš nacionalinių visų parlamentų, visų lygmen. Iš visų parlamentų rūmų turėtų būti po atstovą. Ypač e, tai aktualu šalims, kurios turi dviejų rūmų parlamentus. Reikėtų, kad tam padaliniui vadovautų du pirmininkai, Libė komiteto pirmininkas ir pirmininkaujančios šalies atstovas. Turėtume pabrėžti, kaip kad jau buvo pasakyta, reikia būtinai užtikrinti pakankamą duomenų apsaugą. tekste nepakankamai tiksliai apibrieštos duomenų apsaugos e, nuostatos, turime tiksliai žinoti, e, kaip e, bus taikomos tos nuostatos Europolui. Mūsų būtų tokia pozicija. Prancūzijos parlamento po mėnesio nacionalinė asamblėja turėtų pateikti galutinę išvadą. Aš žinau, kad jūsų dokumentas patvirtintas yra išdalintas, kolegos gali susipažinti. Dar paskait, perskaičiu pavardės, kas nori pasisakyti. Karsten Lauritsen from Denmark, then Mr. Alexander Počič, I hope. Ponas from... Počič iš Lenkijos, Bronsas ir po to dar aš pasisakysiu. Prieš tai Danijos atstovas ir Louis Michel. Ar būtų visi jau? Taip, ponas Mišel pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš irgi Labai džiaugiuosi, kad yra sukurta tokia galimybė susi, susėsti kartu su nacionalinių parlamentų atstovais ir aš norėčiau juos pasveikinti visus atvykusius ir labai atidžiai išklausiau jų pasisakymų šiose diskusijose, jų nuomonė yra labai svarbi ir dėl turinio ir bendrai, kai aš klausau tų pasisakymų, matau, kad jie išsako tikrai labai aktualias ir svarbias pozicijas. Norėčiau atsiprašyti šešėlinės pranešėjos vardu, kuri šiandien neatvyko. Aš šiek tiek jai atstovausiu šiandieną. Mes e, visapusiškai remiame Europolo agentūrą, norime, kad ji būtų kuo galima veiksmingesnė. Taip pat, kaip ir sakė ponia Matijo, svarbu, kad ši agentūra būtų kuo galima demokratiškesnė, reikalinga demokratinė kontrolė. Nes man, yra tam tikrų, man kyla tam tikrų abejonių, kai aš išklausau e, tam tikrų pasisakymų dėl tarptautinių susitarimų, kaip juos sureguliuoti ir sužiūrėti. Aš norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, kad ta agentūra galėtų jaukiai ir e, darniai dirbti, bet labai svarbu užtikrinti demokratinę kontrolę. Ir aš labai džiaugiuosi pranešėjo darbo, aš juo labai pasitikiu, tačiau e, šiandien bent jau neišgirdau iš jo tam tikrų argumentų, kurie būtų labai aktualūs, svarbus ir įrodintų, į kurie įrodytų, kad Cepolo ir Europolo sujungimas sukuria pridėtinę vertę. Aš nematau tos pridėtinės vertės. Kodėl reiktų jas jungti? Galbūt reiktų jas suartinti ir Europolo akademija čia buvo siūloma. Tai aš manau, kad tai puikiai irgi uh, atspindi tą pridėtinę vertę ir Europolo patir, patirtis tuomet būtų kažkaip kaupiama geriau ir bus atsižvelgiama į kur, kur kas rimčiau ir aktualiau į realijas ir realybę. Taigi aš nematau tos pridėtinės vertės kol kas to sujungimo ir galbūt yra kažkokių tai priežasčių, gal e, priežasčių bandant palengvinti darbą ar kažkaip sujungti tą, tas institucijas, sukurti atitinkamą sinergiją, galbūt sutaupyti lėšų ir panašiai, ko mums šiandien, aišku, labai e, reikia. Nežinau, gal yra tų priežasčių, bet aš jų kol kas nematau. Taip pat iš tiesų nereikia pasiduoti tokiam oportunizmui ir tikrai atlikti tinkamus paskaičiavimus. Ir aš manau, kad jeigu būtų pateiktos kažkokios tai garantijos, kad ta pridėtinė vertė būtų sukurta, tuomet aš galėčiau tam pritarti, bet kol kas nematau tų, tų argumentų. Aš manau, kad pridėtinė vertė yra laikyti tas institucijas atskirai. Mano motina pavyzdžiui, kuri yra paprasta ūkininkė, nesuprastų, kodėl reiktų tą padaryti. Ir aš pat, pats nesuprantu, kodėl reikia jungti tas institucijas. Aš tiesiog tą ir norėjau pasakyti. Gal jau per ilgai kalbėjau, bet kai įsiaudrinu, kai užvaldo mane aistros, tai ir negaliu sustoti kalbėti. Ačiū. Very... Labai ačiū. Ponas Kastanlavacas toliau iš Danijos. Ačiū pirmininkė, už galimybę atvykti čia ir išdėstyti Danijos parlamento Folketingo nuomonę dėl Europolo pasiūlymo. Taigi ačiū Lybė komitetui už šį kvietimą. Danijos situacija yra gana ypatinga, kai kalbama apie Europolą, kadangi mes turime išlygą dėl teisės reikalų, mes Tiesą sakant, stengiamės e, šią situaciją pakeisti, tačiau kol įvyks e, referendumas Danijoje, mūsų situacija dėl Europolo ir e, jo ateities yra šiek tiek keista. Na, o tiek komisija, tiek parlamentas, aišku, atidžiai nagrinėja šį pasiūlymą. Mes nenorime kad šis e, pasiūlymas būtų atidėliojamas, tačiau jeigu jis būtų šiek tiek e, padelstas, e, Danijai būtų palankiau. Ir mes pritarėme Airijos parlamento raštu pateiktam, pateiktai nuomoniai, taip pat kiti šiandien čia kalbėjusieji išreiškė šią nuomonę, būtent tai, kad parlamento kontrolės organas, kuris bus įkurtas, turėtų būti lankstus savo darbe ir veiksmingas. Taip pat svarbu paminėti, e, kad mano nuomonė, žvelgiant į esamą situaciją, tai balansas, kuris pasiektas šiame pasiūlyme ir e, pakeitimuose, atrodo nėra pakankamas. Atsižvelgiant į valstybių narių indėlį į šį modelį. Čia kalbama apie bendrą parlamento priežiūros komitetą. Manau, kad jis e, netinkamai įsipaišytų į Danijos e, komitetą, nes e, Danijoje trys komitetai dirba tokios priežiūros srityje. Taigi, ką aš norėčiau pasakyti? Mes norėtume, kad būtų geresnė pusiausvėra tarp lybę komiteto ir nacionalinių parlamentų. Ir Tai turbūt atitiktų daugiau mažiau Airijos patiktą pasiūlymą. Ačiū. Toliau. Atsiprašau, jeigu neteisingai iškal... ištarsiu pavardę, ponas Počeč. Pone pirmininkė, mėly, mėly kolegos, Lenkijoje yra išsakyta pozityvi nuomonė dėl šios teisės teisėkuros iniciatyvos, siekiant atnaujinti Sepolo ir Europolo teisinį pagrindą. Kalbant apie Europolą, norėčiau pasakyti, kad mes norėtumėme irgi pakoreguoti teisinį pagrindą ir jį priderinti prie Lisabono sutarties, tačiau mes manome, kad pirmiausia reikia bandyti surasti tokį sprendimą, kuris leistų atnaujinti dabartinį mechanizmą. Reikia sustiprinti šią instituciją, padaryti ją veiksmingesnę, bet visko iškart padaryti negalime. Lenkija mano, kad reikia tai, kas yra geriausia, dažnai būna gero priešas. Taigi mes norime, kad komisija pirmiausia siūlytų, pateik, pa, pa, pasiūlyti, siūlytų pa, iš esmės reformuoti šią sistemą, policijos bendradarbiavimą Europoje prieš siūlydama sujungti Europolą su Sepolu. Dabar mes nematome pakankamai priežasčių, kurios galėtų paaiškinti, kodėl reikalingas toks sujungimas. Mes nematome, kokia čia būtų pridėtinė vertė, kiek čia būtų sutaupyta, kuo būtų naudingas toks sujungimas. Ir taip pat norėčiau dar trumpai pasisakyti apie tai, ką pasakė kolega iš Prancūzi... kolegė iš Prancūzijos. Taip pat Louis Michelis irgi kalbėjo apie savo e, motiną, sen, senelę ir mes irgi manome, kad ir karvė ir e, višta neturėtų būti laikoma tame pačiame pastate, ūkinėme pastate. Taigi, mes sveikiname pasiūlymą dėl parlamentinės kontrolės, mums jis yra priimtinas ir taip pat visiškai pritariu tam, ką sakė ankstesnis kalbėtojas, kontrolė turi vykti pagal dabartinį pagrindą, tikrai nereikia kurti naujų institucijų. Ir kaip jau šiandien buvo pasakyta, mes pasisakome už lengvą kontrolę. Tokią kontrolę, kuri nekeltų pavojaus tam, tikrai, tam tikrai Europolo veiklai, kad nebūtų kišamasi į jų veiklą, į, į tam tikras konfidencialias procedūras. Mes taip pat e, sveikiname duomenų apsaugos, asmens duomenų apsaugos mechanizmo pasiūlymą. Ir norėtumėme pabrėžti, kad būtina siekti veiksmingo sprendimo. Taigi Kaip sakiau, reikia veiksmingai užtikrinti, užtikrinti veiksmingą domenų apsaugą ir taip pat tuo pat metu užtikrinti bendradarbiavimą su atitinkamais padaliniais, išsaugant duomenų apsaugą, kiek įmanoma. Dėkoju. Thank you. Uh... Ačiū, ponas Bronsas. Girdėjome, kad Europolas gaus naujų atsakomybių, kovant su kibernetiniais nusikaltimais ir e, paminėtas e, skaičius, pavyzdžiui, mokėjimo kortelių sušiavimas, vaikų išnaudojimas. Aišku, niekas e, neprieštarauja veiksmingiems metodams kovojant su tais nusikaltimais. Tačiau jeigu kibernetinių nusikaltimų apibrieštis e, pribos politinę komunikaciją, Tuomet e, Europolas imtųsi politinių sprendimų dėl tų teisėtų apribojimų ir arba paslapčia iš, išplėstų e, labiausiai ribojimus taikančios valstybės e, įstatymus komunikacijai internete. Aš tam prieštaraučiau. Ačiū, ponia Bronsai. Na ir aš pagaliau, kaip paskutinė, taip pat būsiu disciplinuota sužinojau kažką naujo, e, kad nereikia viščiukų ir karvių e, į tą patį tvartą tupdyti. Aš nežinau, kas čia būtų e, viščiukai, o kas karvės. Na, kalbėsiu trumpai. Dėl bendros parlamentinės priežiūros. Taip. Tačiau ji turi būti veiksminga. Tiesą sakant, jeigu mes įkurtume komitetą, kuriame būtų lybė komitetas ir kiekvienos šalies po du narius, tai tuomet būtų 116 parlamentarių. Aš tiesą sakant neįsivaizduoju, kaip užtikrinti veiksmingą priežiūrą turint 116 žmonių. Jeigu būčiau Europolo direktorius, man tai labai patiktų, tuomet aš tikrai būčiau visiškai nekontroliuojamas. Mes turėtume bendradarbiauti, o ne dubliuoti ir turime pasitikėti vieni kitais savo atliekamose darbose. Man atrodo, kad čia yra šiek tiek konkura, konkurencijos ir galbūt kažką galėčiau pasakyti neesantiems čia e, nariams, o tiems, kurių nėra. Septynios valstybės narės yra čia atstovaujamos. Ir sakyti, kad valstybės narės nepriimamos, tai atsiprašau, pirmą tuos 21, 21 valstybė narė turi čia pasirodyti prieš steigiant tokią organizaciją. Aš pritariu ponui Kirkapui, kad Europolas turėtų turėti veiksmų, veiksmų laisvės, Aš tiesą sakant, norėčiau, kad Europolas taptų tam tikrą federalinę policiją, tačiau tinkamas priežiūros mechanizmas yra iš esmės sąlyga, tai nėra kliūtis operatyviniai laisviai. Tai yra iš ankstinė sąlyga ir manau, kad pastarojo meto atskleista informacija, kad kitų šalių vyriausybės mus šnipinėja, rodo, kad reikia kur kas griežtesnės demokratinės priežiūros, o ne mažesnės. Dėl pakeitimų, kurios kartu pasirašiau, dėl priežiūros ir duomenų apsaugos norėčiau pasikalbėti su kolegomis autoriais ir pranešėjų, nes aš manau, kad labai svarbu užtikrinti veiksmingą priežiūrą ir pakeitimus dėl to ir patikėme, kad mes bijomės, kad nacionaliniai duomenų priežiūros pareigūnai būtų išbraukti iš šios istorijos iš vis. To reikia vengti. Na ir pagaliau aš pateikiau pakeitimą, kuris galbūt yra prieštaringas kur raginame, kad Europolas gautų galių tirti svarbesnius kibernetinius nusikaltimus, kurie turi poveikį ES ar jo didesniai daliai. Na, tai, man atrodo, yra būtina, turint galvoje tam, kas atsitiko Swifto serveriams e, Niderlanduose, kur vyriausybė atsisako tirti šios įvykius, o tai turi poveikio visą ES. Tol Europolas turėtų turėti galių tirti tokius įvykius mūsų vardu. Taigi, aš e, laikausi man skirto limito. Tai reiškia, mums liko 27 minutės, mes parašysime pranešėją sureaguoti visus pasisakymus, tačiau jeigu iš čia esančių kas nors dar labai nori pasisakyti dar kartą, galbūt e, sureaguodamas į tai, kas buvo pasakyta iki šiol, galime tai padaryti, Lordas Haniai. Uh, Pone pirmininkė, dėkoju Jums labai už tai, kad suteikite man dar kartą žodį ir aš tikiuosi, kad nepažeisiu man kalbėjimui skirto laiko termino. Aš manau, kad apmaudu, jog mes negalėjome labiau pasigilinti ir labiau atidžiau aptarti parlamentinės priežiūros padalinio įgaliojimų. Tokio padal, toks padalinys yra siūlomas, nes Aš ir mano komitetas e, mano, kad tai kelia nemažai problemų. Ne pats komitetas, bet šis padalinys, kalbant apie komiteto dydį. Esate teisi. Iš principo, jeigu nacionaliniai parlamentai gaus vietą tame komitete, kiekviena parlamentinė asamblėja turės teisę ten dalyvauti ir tai labai išaugina skaičių, bet vis tiek tas skaičius negalės būti labai mažas, bet kuriuo atveju. Taigi aš manau, kad galbūt būtų pravartu laikytis šio siūlymo. Tai būtų toksai parlamentinio susibūrimo padalinys. Ir kaip sakė daugelis kalbėtojų, neturime perdėm kištis į Europolo darbą. Yra kitų būdų, kaip būtų galima prižiūrėti šią instituciją per biudžetą ir per biudžeto mechanizmą ir panašiai. Ir aš manau, kad galiausiai bus pasiūlytas lengvesnis variantas, nei kad yra pasiūlyta dabar. Ačiū, ponė Ernst. Dar vieną kartą noriu pasakyti. Aš manau, kad pravartu būtų apie tai pasikalbėti, nes Atvirai kalbant, pažvelgus į bet kurį nacionalinį parlamentą, pažiūrėjus, kas ten vyksta ir kaip viskas yra daroma, netgi regioninių lygmenių, kaip vyksta policijos veiklos kontrolė, tai matome, kad tie žmonės, kurie dirba toje srityje, turi užtikrinti veiksmingą kontrolę, veiksmingą priežiūrą. Na ir lybė komitetas aš manau, yra per, per didelis. Aš manau, kad yra veiksmingesnių priemonių komitetų valstybėse narėse, kurios privalo atsiskaityti parlamentui, kurios yra geresnės, racionalesnės, darbą atlieka kur kas veiksmingiau ir tuomet vyksta dėrybos tarp nacionalinių parlamentų. Jeigu kažkas yra negerai valstybėje, tuomet galime apie tai uh, atvirai pasikalbėti, mes kalbėjome ir apie koordinavimą, ir keitimąsi nuomonėmis ir panašiai, bet aš manau, kad čia yra du skirtingi dalykai. Nesivaizduoju, kad su tokiu kiekiu žmonių būtų galima atlikti tinkamą priežiūrą. Kalba eina apie atskirų valstybių teisę dalyvauti toje priežiūros institucijoje ir tikrai nebus veiksminga. Ir aš mieliau pasisakyčiau už už apčiuopiamą teisę. Aš nenorėčiau, kad kažkas sėdėtų priešais mane ir mane, man pamokslautų. Tai nėra priežiūra. Tai yra anegdotas. Ir norėčiau aiškiai pasakyti, kad reikalinga tinkama priežiūra, tinkama kontrolė, o mes turime pasirūpinti, kaip visi, kurie turi dalyvauti, įsitrauktų į tai. Uh, Bet tikrai tai neturėtų būti šimtai žmonių, nes tai jokinga, tai neefektyvu. Visiškai tai nėra susijęs su demokratija, tai yra parlamentinė nesąmonė ir mes turime to vengti. Dėkoju, poniai Ernst, ponas Weisenholster. Ačiū. Aš manau, kad kalbant apie priežiūrą, mes manome, kad tai turėtų būti susijęs su Europolo operatyvinė veikla. Kaip ji turi vykti. Ir manau, kad svarbu, kad bet kuriuo momentu turi būti pateikiama informacija. Apie tai eina kalba. Kalba neina apie kažkokius tai papildomus valdybo, valdymo organus šalia tos valdančiosios valdybos ar, ar panašiai. Ir aš norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė Lordas Hanenas. Aš manau, kad labai svarbu pasirūpinti, kad visi parlamentai būtų įtraukti. Parlamentinės kultūros skiriasi įvairiose valstybėse, gali būti dviejų rūmų parlamentinė sistema arba vienų rūmų sistema ir į visą tai reikia atsižvelgti. Nes bendrai kalbant, tokia diskusija, tokia diskusija reikia pasirengti ir ji turi vykti kuo galima racionaliau. Bet tai iš principo yra pagrindinis reikalavimas, nes jeigu yra pasitikėjimas, tuomet e, institucija gali kur kas veiksmingiau dirbti, jeigu, nei, nei tuo atveju, jeigu pasitikėjimo nėra. Pirmininkė, ar dar būtų norinčių pasisakyti, bet dar prieš suteikdama žodį pranešėjai norėčiau pasakyti štai, ką ponė Ernst, man, man, man atrodo, labai teisingai kalbėjo apie tai, kad reikalingas didesnis skaidrumas ir prieiga prie dokumentų. Uh, Tai yra aktuolus klausimas ir žinome, kad pakeistas prieigos prie dokumentų reglamentas užstrigo taryboje, taryboje ir komisijoje ir aš manau, kad e, tie du dalykai susiję. Skaidrumas, prieiga prie dokumentų yra esminis elementas. Kalbant apie bet kokią demokratinę priežiūrą, žinome, kad buvo problemų ir dabar dar yra problemų dėl Europolo, kuris atsisako pateikti dokumentus, kai paprašo trečioji šalis. Aš iš savo patirties žinau, nes aš esu teisme, aš, aš iškėliau bylą dėl tos prieigos prie dokumentų. Ir aš manau, kad skaidrumas čia yra labai svarbus ir čia interesas juk yra bendras. Jūs, nacionaliniai parlamentarai, irgi esate suinteresuoti tuo, kad tas skaidrumo reglamentas, peržiūrėtas skaidrumo reglamentas būtų patvirtintas kuo galima greičiau, kad jo forma būtų priimtina ir kad tas būtų kuo galima greičiau padaryta taryboje. Dabar grįžtu prie pranešėjo, Ne, sako pirmininkė, dar yra vienas prašymas pasisakyti, ponė Kar Karamondi. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš jums leidus norėčiau sugrįžti prie parlamento parlamentinės kontrolės ir nacionalinių parlamentarų atstovavimo. Nacionalinių parlamento atstovavimo. Aš spandu, kad negali per daug žmonių dirbti tame komitete, nes tuomet ta kontrolė bus labai sudėtinga. Bet vis tiek jeigu du nariai, mes tai prisiūlėme du nariai iš kiekvienų rūmų, jums atrodo, jeigu tai yra per daug, per, per, per didelis atstovavimas, tuomet e, minima, minimumas, kurį mes, e, kuriam pritartumėme, tai yra vienas narys iš kiekvienų rūmų. Nes negalime nusileisti daugiau. Taigi aš tikiuosi, kad jūs ir toliau dirbsite ir e, užtikrinsite demokratinį atstovavimą visų parlamentinių rūmų demokratinį atstovavimą ir netgi netgi būtų numatyta galimybė pakeisti tą asmenį, kuris, tarkim, negali atvykti, kad vis tiek būtų užtikrinamas vienas asmuo iš vienų rūmų. Pirmininkė, dėkoju. Dabar vienam kolegai tenka labai sudėtingas uždavinys – ieškoti sprendimų tam, kad nacionaliniai parlamentai būtų visapusiškai atstovaujami, ypatingai tie, kur yra dar dviejų rūmai. Ir taip pat e, užtikrinti veiksmingą, efektyvę priežiūrą. Aš suprantu, kad šis uždavinys patikėtas labai geram asmeniui, ponui Dies Demera. Prašau, žodis jums. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju tau, Sofija, už tavo tokius gražius žodžius. Norėčiau apibendrinti diskusiją, 20 e, buvo pasisakymų e, per diskusiją. Galima pasakyti, kad dauguma kalbėjusių e, tarsi susikoncentravo ties trim temomis - sujungimas agentūrų, parlamentinės kontrolės padalinys ir Taip pat trečias dalykas buvo išreikštas susirūpinimas dėl duomenų apsaugos garantijų dėl saugumo dalykų. Norėčiau Jums asmeniškai prisipažinti kai ką. Aš pats esu buvęs ir kontrolierius, ir kontroliamasis. Esu dirbęs nacionalinėme parlamente, senate, kongrese, taip pat saugumo srityje savo šalyje dirbau. Ir noriu pasakyti, kad E, Europole taip pat tam tikrą dalį esu praleidęs valdyboje, taigi ne tik teoriškai aš susipažinęs su teisėjai kuros darbu. Ir uh, reikia galvoti apie kontrolės kompetenciją uh, policijos saugumo agentūrų atžvilgių teisės aktos. Ir mes turime suprasti, kad nacionalinių parlamentų kompetencija kontroliuoti policiją yra kur kas didesnė, daug, daug didesnė, negu kad Europos parlamento kompetencija ir galios Europolo atžvilgių. Ir reikia suprasti, kad Europolo galios yra kur kas siauresnės negu kad valstybių narių policijos kompetencijos. E, taigi tiek, o dabar dėl turinio. Aš manau, kad jūs turi, žinote, o jeigu ne, tai turite e, žinoti, kad maždaug prieš tris metus Europos e, komisija jau dirba su šiuo teisėkuros pasiūlymu ir mes visą dieną esame paskyrę šiame komitete diskusijoms nacionaliniais parlamentais dėl parlamentinės kontrolės Mano mintys e, dėl, tos, dėl to kontrolės junginio, kaip jį be pavadinsime, mano mintys dėl to junginio yra pasiekmė sintezė tų diskusijų, e, kurios vyko maž, maždaug trejus metus. Ir tose diskusijose dalyvavo, tikrai dalyvavo nacionaliniai parlamentai ir e, taip pat lordų rūmų atstovai. Ir aš teikdamas pasiūlymą dėl kontrolės to junginio e, kalbu apie ES veikimo starties 85 straipsnį. 88 straipsnį. E, ponas Kirchhoffas e, kalbėjo apie tai. 88 straipsnis suteikia mums teisinę iškumą tokio kontrolės junginio veiklai ir numato nacionalinių parlamentų atstovų atstovų dalyvavimą. Taigi nėra jokių abejonių dėl nuostatų. Labai aiškiai 88 starties straipsnis apie tai kalba. E, kitas dalykas, aš kalbu apie tą kontrolės e, darinį ir e, Sofi yra teisi. Tas junginys, darinys turi būti nedidelis, specializuotas, kad galėtų dirbti veiksmingai. Ir aš kolegiai iš Prancūzijos noriu pasakyti, kad mano uh, E, pasiūlyme numatytas vienas nacionalinio parlamento atstovas. E, tas žmogus, kuris turi dirbtų specializuotame kažkokiame komitete nacionalinio parlamento, ne dvi, ne du atstovai, nes tai tikrai būtų pernelik daug. O dėl funkcijų to darnio niekada mes net nepagalvojame, kad tas junginys galėtų kištis kaip nors e, į tyrimus ar galėtų e, reikalauti informacijos susijusios su tam tikrais tyrimais. Tikrai skirtingai nuo nacionalinių parlamentų, pavyzdžiui, kai mes kalbam apie SWIFTą, apie keleivių duomenų įrašus, mes kalbame apie e, dokumentus, kurie yra susiję su saugumo dalykais, kurie yra slapti tai mes e, duodame labai e, tvirtas garantijas. Pavyzdžiui, jeigu dokumentas yra pateikiamas, tai tik parlamento nariai gali matyti tą dokumentą, pasižiūrima jį ir jis gražinamas, negalima daryti jokių kopijų, nieko. Ir aš puikiai žinau apie tai, ką, apie ką aš kalbu. Mes įvertiname visas kontrolės galimybės. Bet e, tai yra susijęs su būtinybė parlamentui atlikti kontrolę. Reikia tuo pačiu metu užtikrinti e, teisinį saugumą Europolo agentūrai. Ir dar nedidelis komentaras e, gerbiamam e, Mišeliui. Labai jumis žaviuosi ir aš visiškai esu prieš sujungimą. Ir e, E, liberalai yra prieš sujungimą. Aš sutinku su tą nuomonė. Aš turiu daug argumentų, bet argumentai, kurie pateikti prieš sujungimą, yra labai racionalūs. Ir dar kolega iš Vengrijos norėčiau kai ką pasakyti. Mes, kaip ir Vengrija, taip pat prieš sujungimą agentūrų. ir taip pat prieš tarybos veiksmus neteisingus taikant sutartį. Ir 30, 341 straipsnis kalba apie e, tarybos gebėjimus skirti būstinę. Strasbūre kitą savaitę kalbėsime apie e, Europos parlamento būstinę. Bet agentūra nėra institucija ES taryba, parlamentas, komisija yra institucijos. Ir 341 straipsnis negalioja šiuo atveju. E, mes E, gavome teisininkų, laukiame teisininkų išvadų ir po to mes nuspręsime, ką daryti. O dabar neturime ką pasakyti dėl būstinių. Nes dabartinis minimas teisės pagrindas nėra teisingas ir laukiame teisininkų e, išvadų kurios bus pristatytas komitete. Ir dar, pirmininkė, trečias dalykas, paskutinis, duomenų apsauga. Šis klausimas yra nepaprastai svarbus, nepaprastai svarbu yra saugumo srityje apsaugoti duomenys. Kodėl? Aš pats turiu prisipažinti ir atsiprašau, kad kai kas neteisingai mano E, pasisakymus e, su tuštybė galbūt susijęs. Noriu pasakyti, kad Peteris Hastingsas, Europos domenų apsaugos pareigūnas, buvo prašoma, kad dalyvautų visose diskusijose, kurios yra susijusios su duomenų apsauga Europole. Reikia numatyti garantijas e, saugumo agentūrai. Ir 26 dieną vėl susitiksiu su ponu Piteriu Hastingsu ir padėkosiu jam, tiksliau pristatysiu jam mūsų darbo pa, pasiekimus, rezultatus ir taip pat jisai nori su manim susitikti. Uh, E, kad mes galėtume aptarti, kaip bus taikoma direktyva ir reglamentas dėl duomenų apsaugos, e, konkrečiai taikant tas nuostatas e, saugumo agentūrai. Ir mes iš tikrųjų labai vertiname nacionalinių parlamentų nuomonę. Atsižvelgsime į visus dokumentus, kurie bus pateikti mums. Mes ir tik mes turime teisę priminėti teisės aktus, tačiau jūs turite teisę įtakoti tuos teisės aktus. Ir mes labai mielai pasinaudosime tą jūsų įtaką. Mums reikia tos įtakos, mes norime tos įtakos. Kodėl? Ne todėl, kad tai yra 88 e, sutarties straipsnė numatyta prievalė, bet mes iš tikrųjų to norime ir norime, kad Europolas būtų gyvybingas, veiksmingas susiet ir kad tai būtų susietas natūraliai su jo veiklos reglamentu ir su kontrole, kurią bendrai vykdys Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai. Labai ačiū. Rapporteur, um... Dėkuoju pranešėjui. Jūs kalbėjote galiausiai apie domenų apsaugą, reglamentą ir direktyvą, dėl kurių dabar yra deramasi su taryba. Ir aš manau, kad yra naudinga dabar kreiptis į kolegas iš nacionalinių parlamentų, kad jie darytų spaudimą savo vyriausybėms, kad kuo greičiau būtų patvirtinta ypatingai direktyva, kur kalbama apie teisės saugos institucijas, kad ji būtų kuo galima greičiau patvirtinta, kad nebūtų stabdomas procesas. Kągi baigėme šias diskusijas. Aš norėčiau padėkoti kolegoms iš nacionalinių parlamentų labai už dalyvavimą, už indėlį. Aš pati asmeniškai labai pasidžiaugiau šiomis diskusijomis, man atrodė, kad jos vyko tikrai pasitikėjimo, bendradarbiavimo dvasioje ir aš tikiuosi, kad ir kiti tokie posėdžiai vyks ateityje ir surasime puikių sprendimų pasitelkę savo pranešėjus. Taigi dėkoju, kad atvykote. Dabar sustabdysiu posėdį 8 minutėms ir 11.30 pradėsime svarstyti kitą klausimą nors mane informavo, kad visi jau yra susirinkę. Visi, kurie turėjo atvykti, jau yra atvykę. Kągi, tuomet galime iškart tęsti darbą ir pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra kolegos Karlos Koelio pranešimas dėl išorės jūrų sienos stebėjimo vykdant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamų operatyvų bendradarbiavimą. Kažkas turi tuos pavadinimus supaprastinti, sako pirminkė, nes skaitai ir pati supranti, kokie jie yra absurdiški. Viename sakinyje tris kartus operatyvinis bendradarbiavimas minimas, tai yra jokinga. Kažkokia nesąmonė. Kolegos norėčiau paprašyti visų išeiti iš salės tyliai ir kalbėtis už salės ribų. Dėkoju. Šimtas kolegos. 177 pakeitimai buvo pateikti pono Koelio pranešimui pirmiausia žodį jam ir suteiksiu, kad jisai tuos pakeitimus pristatytų, o po to paprašysiu komisijos ir tarybos pasisakyti ir tada pradėsime bendras diskusijas. Galės pasakyti visi norintys. Prašau, ponia Koelija, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Pradžioje norėčiau padėkoti visiems kolegoms, ypač šešėliniams pranešėjams už jų indėlius. Turiu pasakyti, kad kai peržiūrėjau pakeitimus, nebuvau gavęs visų vertimų, bet bent jau kiek peržiūrėjau, supratau, kad yra trijų tipų pakeitimų. Pirmiausia, yra tokių, kur bandoma apriboti reglamento taikymo sritį ir apriboti ES įgaliojimų šioje srityje. Ir kaip jūs puikiai suprantate, aš tam negaliu pritarti, negaliu pritarti tokiems pakeitimams. Po to yra tokių, kur bandoma išplėsti reglamento apriepti ir taip pat suteikti ES įgaliojimus, tokius, kokių ji šiuo metu neturi, nepaisant to, kad, mes, kad yra norinčių tą padaryti, mes to padaryti negalėsime. Ir yra keletas pakeitimų, kurie, yra, kurie pozityviai prisideda prie mano pranešimo ir aš norėčiau padėkoti jų autoriams. Gavome beveik 200 pakeitimų. Manau, kad būtų protinga vėl susitikti man su šešėliniais pranešėjais ir bandyti parengti kompromisus, tam, kad balsavimo procesas būtų lengvesnis, paprastesnis ir kad būtų į kompromisiniuose pakeitimuose atspindėta subalansuota pozicija, kurią bandysiu atspindėti visame pranešime. Taigi jums leidus aš norėčiau akcentuoti penkis dalykus. Mano manimu, tai yra pagrindiniai elementai, pagrindiniai klausimai šiame pranešime ir bendrai kalbant apie pakeitimus. Pirmasis dalykas tai yra teisinis pagrindas. Mes kalbame apie jūrų stebėseną ir šiame kontekste reikalingos konkrečios taisyklės, kur būtų galima kalbėti apie gelbėjimo, ieškojimo operacijas. Tik tai to, kalbant apie tas operacijas, kurias koordinuoja Frontexas. Tai yra operacijos, kurios apmokamos iš ES biudžeto. Tie, kurie bando plėsti taikymos rytį, tai teisiškai nėra priimtina. Mes turime suprasti, kad netgi kai kurie iš mūsų norėtų siekti daugiau, bet dėje neįmanoma to padaryti, turime gerbti valstybių narių kompetencijas, taip pat kaip valstybės narės turi gerbti ir tas, tuos įgaliojimus, tą kompetenciją, kuri yra suteikta Europos Sąjungai. Taip pat norėčiau Jums priminti apie saugumo, teisingumo ir laisvės erdvę, kur reikalingas tinkamas požiūris į sienų valdymą, kalbant ne tik apie veiksmingą išorės sienų kontrolę, bet taip pat ir apie bendradarbiavimą su trečiosiamis šalimis. Tačiau tai, kad reikia apsaugoti sienas, kad reikalinga veiksminga sienų stebėjimo sistema, vis tiek reikia čia laikytis migrantų pagrindinių teisų, tų žmonių, kurie atvyksta palei ES sienas. Jų, gyvybė, jų teisė į gyvybę, negražinimo principas irgi yra viena pagrindinių teisių. Ir Europos Sąjunga, jos valstybės narės turi pasirūpinti, kad tomi, tų teisių būtų visapusiškai laikomas, jos būtų gerbiamos. Kitas dalykas, ponė pirmininkė tai yra susijęs su tuo, kad reikalingos konkrečios taisyklės gelbėjimo, tikrinimo ir išlaipinimo situacijose Frontexo kontekste. Kodėl mums reikalingos konkrečios taisyklės? Kai kurios valstybės narės teigia, kad tokių konkrečių taisyklių nereikia. Aš norėčiau priminti tam tikrą kritiką, kuri buvo išsakyta dėl Frontexo veiklos sistemos, kur buvo iškelti atviri klausimai dėl tikrinimo ir gelbėjimo. Atsakydama, ES taryba patvirtino sprendimą 2010 metais 252 tam, kad būtų numatyti orientyrai prižiūrint išorės sienas Frontexo kontekste. Kaip žinote, sprendimas buvo anuliuotas Teisingumo teismo Ir dabar mums tenka atsakomybė sukurti reikiamas taisyklės tam, kad mes galėtumėme užtikrinti, jog Frontexo operacijos ir veikla visuomet atitiktų pagrindinės teisės ir standartus ir kad visi veiksmai atlikti operacijų veiksmų, kurias koordinuoja Frontexas, būtų už juos atsiskaitoma. Trečiasis klausimas, trečioji mintis – gyvybių gelbėjimas ir solidarumas. Valstybės narės, kurios yra palei pietinės ES sienas – Graikija, Italija, Malta ir Ispanija – yra tos, kurios labiausiai susiduria su atvyk, atvykstančiais jūra, kurie ieško prieglopšio ir vyksta įvairiais įmanomais būdais per jūrą. Nors tas reiškinys nėra paplitęs visai, visoje Europos Sąjungoje, tačiau Europos Sąjungai jis aktualus visai nes čia reikalingas kur kas didesnis solidarumas ir tvari reakcija iš ES pusės, tam, kad būtų paremtos tos valstybės, kurios labiausiai susiduria su atvyks, atvykėliais per jūrą. Pasidalimas atsakomybė, solidarumas tapo neišvengiamas veiksnys, siekiant pasirūpinti, kad tų žmonių pagrindinės teisės būtų užtikrinamos Europos Sąjungoje. Dabartiniai tragiški įvykiai Lampedūzoje, kai buvo prarasta tiek daug gyvybių, nepaisant Italijos pasienio pareigūnų pastangų ir Maltos pareigūnų pastangų aiškiai rodo, kad dabartinės priemonės ir mechanizmai turi būti sustiprinti dar labiau, tam, kad būtų galima veiksmingiau reaguoti ir užkirsti kelią tokioms nelaimėms. Tačiau, jeigu viena vertus Italijos vyriausybė, kuri paprašė, kad ES patvirtintų veiksmų planą šiai problemai spręsti, ir Maltos premjeras, kuris pareikalavo kad viduržėmio jūroje būtų numatytos atitinkamos priemonės, e, reiškia, kad ES turi veikti. Tačiau šios dvi valstybės narės kartu su Prancūzija, Ispanija, Graikija ir Kipru blokuoja šį pasiūlymą, kur yra konkrečios taisyklės dėl gelbėjimo, tikrinimo migrantų, dėl vienintelės priežasties. Jie atsisako tokioms ES taisyklėms, atsisako tokių ES taisyklių, kurios padėtų išgelbėti gyvybės. Mano pagrindinė mintis yra susijusi su tartautinėmis taisyklėmis dėl gelbėjimo ir tikrinimo, jų sudarimo su europinėmis taisyklėmis. Kaip jūs puikiai žinote, reglamento projekte, kuris dabar yra pasiūlytas, yra numatyta vienoje priemonėje ES nuostatos ir tarptautinės teisės nuostatos, kuriomis bandoma išvengti skirtingų tarptautinės teisės interpretacijų, kurias e, siūlo valstybės narės. Ir skirtingų praktikų valstybėse narėse, tam, kad būtų užtikrintas didesnis teisinis aiškumas ir būtų užtikrinamas jūros operacijų, kurias koordinuoja Frontexas, operatyvumas ir veiksmingumas. Teisingumo teismo sprendimas C355 10 byloje ir kiti dalykai tik patvirtina, kad Europos Sąjunga privalo priimti teisės aktus, turi kompetencijų priimti teisės aktus šioje srityje pagal 2010 metų tinkamą 252 sprendimą. Taip pat aišku, kad pasiūlymo apreptis neviršyje dabartinio tarybos sprendimo. Tačiau tos šešios valstybės narės, apie kurias jau kalbėjau, blokuoja šį pasiūlymą dėl to, kad jame yra konkrečių europinių taisyklių dėl tikrinimo ir gelbėjimo netgi jeigu tai yra susiję tik su tomis, tai, tomis operacijomis, kai Frontexas jas e, koordinuoja. Devintas straipsnis dėl gelbėjimo ir tikrinimo, dešimtasis straipsnis dėl išlaipinimo yra pačios svarbiausios pasiūlymo taisyklės, kalbant apie milijonų gyvybių išgelbėjimą ir pagrindinių teisų apsaugą. Pagrindiniai argumentai, kuriais naudojasi tos valstybės narės, yra štai, kokios, štai kokie. Ir aš norėčiau tuos du aptarti pagrindinius argumentus. Pirma argumenta, pirmas argumentas – tai, kad trūksta ES kompetencijos tose srityse, kurios yra susijusios su gelbėjimu ir tikrinimu ir išlaipinimu. Aš čia norėčiau štai ką pasakyti. Sutartyse yra numatyta ES galimybė kurti bendrą imigracijos politiką. Ir būtų keista, jeigu ES turi kompetencijų e, priimti taisyklės sienų kontrolės rytyje, būtent taisyklės, kur kalbama apie migrantų tikrinimą, tačiau negali spręsti klausimo, ką daryti su tais migrantais, kai juos perduoda sienų pareigūnai, pasienio pareigūnai. Tiesa, kad sutartyse nėra konkrečiai kalbama apie galimybę ES e, tikrinti, apieškoti ir panašiai, rengti paiešką. Tačiau re... paieškos jūroje ir gelbėjimas yra įmanomas tik tuo met, kaip jūrų priežiūrą kontroliuoja Frontexas, laikydamasis pagrindinių prievolių padėti tokiems laivams ypatingose situacijose. Taigi būtų absurdiška manyti, kad ES neturi įgaliojimų numatyti sąlygas, numatyti sąlygų Frontexui, kuris buvo e, įsteigtas iš ES biudžeto ir kuris padeda valstybėms narėms jūrų e, priežiūros ir paieškos srityje. Dar vienas tų valstybių narių argumentas yra štai koks. Būtent, kad tai netitinka tarpinės teisės nuostatų. Reglamento projekte yra aiškiai daroma nuoroda į tai, kad tai turi būti taikoma pagal tarptautinę teisę. Tai yra ta pati terminologija, kurią, kurią pritarė valstybės narės dėl neteisėtos imigracijos ES ir tie ir jos kontrolės. Ir dabar staiga jau tie terminai netitinka tarptautinės teisės. Aš manau, kad čia tik politinės valios klausimas. Ir kalbant apie tai, kad yra dubliuojama, ne pirmąjį kartą juk Europos Sąjunga ketina patvirtinti tuos teisės aktus, kurie dubliuoja tarptautinės teisės nuostadas, bet tai daroma tik dėl to, kad bandoma, kuo galima veiksmingiau e, pritaikyti tarptautinės teisės prievolės ir nuostatas. Galiausiai dar norėčiau priminti, kad ES visuomet didžiavosi savo lyderės vaidmeniu ginant žmogaus teisės. Dėl to mes, Europos parlamentas, turėtumėme ir toliau turėti pagrindo didžiuotis. Ir teisiškai aš nematau, kaip tos valstybės narės galėtų ir toliau laikyti savo pozicijos. Nei moralinė prasme, aš turiu čia, net moralinė prasme turiu daug abejonių, nes nėra įmanoma apginti tokios pozicijos, kur yra atsakomybė neparemiama konkrečiamis priemonėmis išvengti žmo, žmonių kančių ir, ir mirčių palie ES sienas, kai matom ištisas kapines e, jūroje. Dėkoju. Yes, I, I think applause is, is, uh... Aš manau, kad aplodismentai yra pateisinami. Jūs kalbėjote apie pasididžiavimą, ponia pranešėjo. Man atrodo, galime didžiuotis, kad turime tokį pranešėją, kuris dirba ties šiuo klausimu metų metus. Dabar steiksiu žodį šešėlėms pranešėjams, nors ne visi paprašė žodžio, aš darau prielaidą, kad jie nori kalbėti, tačiau priminsiu, kad pirmiausia steiksiu žodį komisijai ir pirminkaujančiai valstybei taryboje ir paprašysiu jų kalbėti tikrai glaustai, remiantis praėjusios diskusijos dvasia, dabar panas Nilsenas komisijos vardu. Ačiū pirmininkė už galimybę tarti keletą žodžių šioje diskusijoje dėl pakeitimų, dėl taikymos ryties. Ne ką galiu papildyti prie to, ką pasakė panas Koelijo. Tiek dėl galimybės ar galimybės nebuvimo didinti reglamento taikymos rytį, nes e, kompetencija esamai taikymos ryčiai yra tokia, kokia yra. Neturiu ką pasakyti daugiau. Dėl pakeitimų susijimis su, su saugikliais ir non-refoulement principo, dėl pagrindinių teisų ketvirtajame straipsnėje, mes dėl to esame atviri, kaip apibriežti ir sustiprinti šį straipsnį. Tačiau reikia turėti galvoje, kad taisyklės būtų galima taikyti praktikoje. Ir jas reikia vertinti iš horizontalaus taikymo perspektyvoje visų mūsų kaiminių šalių ir visų sienų atžvilgių ateityje. Dėl pakeitimų susijusių su galimybėmis perimti laivus, kuriems pavojus nekyla, jiems nekyla pavojus nuskesti, tačiau gali kilti įtarimas, kad galbūt jie užseima žmonių kontrabandą ar kitais nusikaltimais. Čia yra techninių aspektų, noriu priminti vieną E, mūsų mąstymo aspektą, kuris susijęs su bendru Šengeno išorės sienų apsauga. Jeigu valstybė narė Frontex operacijos metu e, turi tokių abejonių, tai neturėtų būti įmanoma nieko nedaryti, remiantis pagrindinių Šengeno principų, kad neteisėtas atvykimas turi būti sulaikytas. Ir tai taikoma ir perimimui teritorinėse vandenėse, vandenėse ar atviroje e, jūroje. Dėl pakeitimų, dėl paieškos ir gelbėjimo bei išlaipinimo, tai ponas Koelijo viską pasakė apie tai, net, neturiu kuo tai papildyti, tačiau turiu pasakyti, kad dauguma šių nuostatų jau, es, jau egzistuoja 10 metų tarybos sprendime, šios nuostatos taikomos praktikoje ir e, vienbalsis atsakas iš valstybių narių yra toks, kad tos taisyklės veikia gerai ir nekelia jokių problemų. Todėl manau, kad čia klausimas yra ne tas, ar reikia jų, ar jų nereikia. Klausimas yra, ar reikia jas patikslinti teisės akto vieno iš leidėjų ar ne. Taip pat klausimai dėl galimų dvišalių susitarimų tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Aiškiai galiu pasakyti, kad aišku, kad gali būti tokios nuorodos, jeigu norima. Reikia priminti, kad pagrindinis principas yra tai, kad reglamento taisyklės viršytų dvišalių sustarimų um, nuostatas, o ne priešingai. Ačiū. Ačiū, kad kalbėjote trumpai. Toliau pirminkaujantį šalis Lietuva, ponė Vereskienė. Gerbiama pirmininka, gerbiamas pranešėjau, gerbiami e, piliečių laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariai, tai norėčiau padėkoti už galimybę pristatyti atnaujintą pirmininkaujančios valstybės informaciją dėl šio svarbaus teisės akto nagrinėjimo atitinkamose tarybos darbo grupėse. Tai turėdama omenyje ES teisingumo teismo sprendimą, kad teisės aktas turi būti priimtas per protingą laikotarpį, pirmininkaujanti valstybė intensyviai dirba su šiuo teisės akto pasiūlyme ir kaip jau esame jūs informavę tarybos sienų darbo grupė yra atsakinga už šio teisės akto projekto nagrinėjimą tačiau klausimai kuriems reikalingas aukštesnio lygio sprendimas perduodami nagrinėti imigracijos sienų ir prieglobsčio komitetui. jautriausi šio teisės akto projekto straipsniai devintas ir dešimtas jau buvo apsvarstyti minėtame e, komitete šių metų spalio 22 dieną. E, pirmininkaujantį valstybę parengė naują kompromisinį pasiūlymo variantą, kuris bus svarstamas lapkričio 22 dieną sienų darbo grupėje ir jeigu šios diskusijos bus sėkmingos, tikimasi, kad dokumento tolesnis nagrinėjimas bus perduotas į kitus tarybos formatus taip pat norime pasidžiaugti sparčiu pranešėjo ir viso libe komiteto narių darbu dėl šio teisės akto pasiūlymo ir tuo pačiu norime patikinti kad esame nusiteikę ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su europos parlamento pranešėju atnaujinant informaciją dėl šio pasiūlymo nagrinėjimo eigos taryboje. taip pat dėsime visas pastangas išlaikant pagarbos ir bendradarbiavimo su europos parlamentu tradicijas. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponai ir ponės, dėkoju uždėmesi. The... Labai ačiū dabar šešėliniai pranešėjai. Pirmiausia, be šešėlinių pranešėjų dar du prašymai pateikti ponia Matijoje, ponia Koraca Bild. Ar dar kas nors norės kalbėti? Ponas Jekolino ir ponas Bronsas. Taigi sąrašas baigiamas. Ponas e, Feinfolzeris. Ačiū. Aš manau, kad turime labai atsargiai elgtis, kad nebandytume reguliuoti patekimo į Europą apskritai. Tačiau faktas yra tai, kad e, situacija viduržėmė jūroje yra išskirtinė ir tai neturėtų būti vertinama kaip įprastinis kelias į Europą. Ši situacija yra e, išskirtinė ir sprendimas negali būti pasiektas per šią direktyvą. Čia kalbame apie visiškai kitokius, kitokias problemas. Ir viską turime spręsti per solidarumo susitarimą. Tačiau turime galvoje čia ir e, teisingumo teismo sprendimą, todėl e, malonu, kad e, pranešėjas labai aiškiai išdėstė savo poziciją. Mums nieko kito ir nebelieka, tik tai būtent daryti tai. Turime šias europinės galias ir labai džiaugiuosi, kad jos aiškiai čia buvo išdėstytos. Manau, kad dauguma mūsų jam pritars. Kai kalbam apie viduržėmio jūros problemų sprendimą, tai manau, kad reikia užtikrinti, kad tas viduržėmio jūros civilizacijos lopšys netaptų civilizacijos kapinėmis. Ir turime padaryti viską, kad taip neįvyktų. Žmonės, plaukintis per viduržėmę jūrą turi turėti tas pačias e, teisės kaip ir kirzdami sausumos sienas. Ir aišku, svarbu, kad žmonės, kurie yra sulaikomi jūroje, galėtų pasinaudoti teisinę pagalbą ir jie neturėtų būti bet kokiu būdu diskriminuojami. Jiems turi būti taikomas toks pats traktavimas ir aš pritariu pakeitimams tokia linkme. Principas non-refoulement yra labai svarbus. Todėl neturėtų būti žmonės stumiami atgal nei jūroje, nei sausumoje, nes tai prieštarauti pagrindiniam principui. Nes pirmiausia reikia išsiaiškinti atskiro asmens situaciją. Todėl aš dėkoju pranešėjai už tai, kad jis pritarė šiems pakeitimams ir kitiems pakeitimams, kuriais siekiama pabrėžti draudimą gražinti migrantus. Turime visą tai spręsti per žmogaus teisų prizmę. Ačiū ponia Feinholzerai. Toliau ponia Keller. Labai ačiū. Dėkuoju pranešėjui už E, išsamų pristatymą, noriu padaryti, pasakyti tris svarbiausius dalykus dėl šio pranešimo. Pirmiausia, dėl e, žmonių gelbėjimo jūroje, paieškos ir gelbėjimo. E, jeigu neturėsime, neturėsime privalomų taisyklių, jeigu neturėsime visapimančių taisyklių dėl paieškos ir gelbėjimo. Todėl neturėtume pritarti pakeitimams, kurios, kurios pasiūlė ponas Demera tai yra išbraukti devintą straipsnį dėl paieškos ir gelbėjimo. Tai visiškai pakirstų mūsų tikslą numatyti privalomas taisyklės žmonių gelbėjimų jūroje. Taip pat turime būti atsargus ir apibrieštise palikti, ką reiškia kritinė situacija, nes praeitėje esame matėme, kad nesusipratimai tarp valstybių narių dėl to, ką tai reiškia, kas turi būti gelbėjimas ir taip toliau privedė prie mirčių viduržėme jūroje. Noriu priminti tą atvejį, kuomet 72 žmonės išplaukė į jūrą, man, man atrodo, 2011 metais. E, e, jie pateikė pagalbos, pasiuntė pagalbos signalą, tačiau e, kitis pasakė, tie, kas girdėjo, nesup, sakė, nesuprato, kad tai yra pagalbos prašymas. Taigi mums reikia aiškių apibrieščių, tai visiškai yra svarbu, ką reiškia kritinė situacija ir tai, kokį poveikį tai turi. Todėl raginčiau nepritarti pasiūlymų išbraukti tas apibrieštis. Dėl, dėl perspėjimų ir kritinių situacijų. Tai yra labai svarbu, kad galėtume gelbėti žmonės jūroje. Neturėtume pakliūti į spastus kurios, kaip buvo minėta, rengia pietinės šalis, nes po Lampedūzos ponas Alfano sakė, kad mums reikia daugiau Europos, reikia pagalbos iš Europos, tačiau kai iš tikrųjų kalbama apie bendras Frontexo operacijas ir jų taisyklės, Italija ir kitos valstybės narės joms priešinasi. Nemanau, kur tai mus kur nors nuves. Toliau, dėl gražinimų. E, teismas nusprendė, kad išgelbėti žmonės turi būti informuoti dėl procedūrų, kurio bus laikomasi, kad jie nebūtų išlaipinti trečios, trečiosiose šalise. Vertėjai, teisininkai turi būti na, užtikrinti, be to, jeigu uh, pabėgėliai nepareiškia savo valios, tai nereiškia, kad e, pasieniečiai gali daryti bet ką nori. Tai pasakė teismas, tai nėra mano ar žaliųjų žodžiai. Žmogaus teisų teismas taip yra pasakė. Ir šį sprendimą reikia įgyvendinti. Todėl komisijos pasiūlymas to neįgyvendina. Nepakanka informuoti žmonės, ar jie bus išlavinti ar ne. Tai yra, reikia juos informuoti, ką jie gali daryti ir pateikti galimybės, kad jie nebūtų išlaipinti. Na. Negalima pateikti įvairiausių vertėjų ir įvairiausių teisininkų, negali jie būti visi laivuose. Aš manau, kad e, gražinimo galima išvengti, tačiau pagal tai, kaip e, siūlo komisija, Todėl žmonės turi būti išlaikyminti Europos Sąjungoje, kad būtų galima įvykdyti sąžiningą procedūrą, priimti sąžiningą sprendimą. Tačiau atrodo, kad dauguma mano, kad tai galima padaryti pačioje jūroje. Tačiau mes turime priimti, įgyvendinti teismo sprendimą. Na ir pagaliau turime suderinti savo teisės aktą su protokolu dėl nepilnamečių kontrabandos nes e, reikia sulaikyti ir e, tuos, brakonė, e, tuos kontrabandininkus, ne tik žmonės, kurie keliauja jūroje. Atsiprašau, kolegos, jeigu aš jūs nutraukiu, tačiau turint galvoje gyvą diskusiją, viso to labui būtų galima, aišku, laikytis trijų minučių ribos kitų kolegų labai. Um. Dėkuoju. Manau, kad pono Kalio pasiūlymai yra daug numatyta galimybių. Kai ką reikėtų dar patikslinti, tačiau pagalba migrantams apskritai yra labai aktualus dalykas. Dabar turime puikias galimybės žinau, kad neišspręsime visų migracijos problemų. E, visiškai sutinku su ką tik kalbėjusiais kolegomis, tai teisinga, bet mes turime turėti bent jau minimales taisyklės, kurios padėtų mums spręsti migrantų problemas ir turime turėti pakankamai laiko viską deramai padaryti, neturime diskriminuoti e, žmonių skirtingai E, traktuoti migrantų nuo kitų prieglopščio e, prašytojų, tai visiškai būtų neprimtina. E, pakartotinio negražinimo teisė į būti į pakartotinį gražinimą turi būti apsaugota. Mes žinome, kai kuriuose valstybės narise egzistuojančius teisės aktus, tačiau kartais e, yra specialios taisyklės numatytos nepilnamečiams ir turime būti ypatingai e, atidus. Pavyzdžiui, jeigu gražinami yra nepilnamečiai, jų gyvybė neturi kilti pavojus. Reikia labai gerai apgalvoti visas priemonės. Teisinės pagalbos klausimai irgi yra labai aktualus migrantams dalykas. Aš uh, skiriu tuos žodžius uh, tarybai. Jūs paminėjote keletą darbo grupių, tai gerai, bet to nepakanka. Nepakanka problemai spręsti. Aš pritariu ponui Koelio. Uh, Jisai kalba apie įgaliojimus svarstyti visus klausimus, bet kitas dalykas, kaip mes toli eisime su tuo. Visi šešėliniai pranešėjai turėtų dalyvauti diskusijose. O e, šešių šalių paminėjimas yra didelė problema. Kitais metais vyks Europos parlamento rinkimai. Ir tai kenkia vertybėms, už kurias mes kovojame Europos Sąjungoje. Norėčiau kreiptis į tarybą. Aš nuolankiai prašau, kaip šio parlamento nariai, rimtai labai deramai žiūrėti šį klausimą, spręsti kaip galima skubiau šį klausimą, nes tai yra susijęs su žmonių gyvybėmis ir migrantai ar kiti žmonės turi užsitikrinti tas teisės. Dar keturi kolegos nori pasisakyti, tikrai prašau visų kalbėti ne ilgiau kaip tris minutės, nes kitaip pritruks mums laiko. Pone Matijo, Koratsabilt, ponas Siekolino ir Brons. Pone Matijo, dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų atliktą darbą teisinį darbą, taip pat šešilniams e, pranešėjams, kurie jau seniai e, dirba šioje srityje. Mes matome, kiek yra pateikta pakeitimų, bet matome, keista tiesą sakant, yra, kad dar labai daug ką reikia padaryti, kad mes tą tekstą baigtume renkti. Ir kol kas nepatau, kad pasisakytų prieš žmonių gelbimą jūroje Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus iš trečiosios šalies vykdamas e, į Europos Sąjungą gali paskesti, tai visi sako, kad taip, jeigu jis atsiduria pavojuje, jį reikia gelbėti, reikia pasitelti visus tarptautinius susitarimus, numatančius e, būtinybę išgelbėti. Ir nemanau, kad parlamente kas nors suabejotų e, tokiais dalykais. Mano klausimai e, dėl gelbėjimo yra labiau susijęs su juridiniais ir praktiniais dalykais. Ir kaip, ar privaloma padaryti gelbėjimą jūroje, šis klausimas man labai aktualus. Egzistuoja tarptautinės teisės nuostatos šioje srityje, galvoju apie tarptautinę e, konvencija dėl paieškos ir gelbimo jūroje, numatoma ten e, prievolė padėti nepriklausomai nuo tautybės ar statuso žmonėms atsidūrusiems pavojuje. Taip pat yra nacionalinė gelbėjimo koordinavimo e, centrai, e, kurie atsakingi už paieškos ir gelbėjimo operacijas, keitimas informacija ir taip pat yra rengiami detalūs planai šios srityje reikia, kad būtų ratifikuoti tie tarptautiniai sustarimai, apie tai kalbėjo pranešėjas. Bet kyla klausimas, ar mums reikia dar naujos priemonės, kurią pasiūlė komisija, ar neatsiras painiavos. Uh, Ar mums reikia europinių taisyklių su nauju teisiniu režimu, kuris bus taikomas kartu su tais tarptautiniais sustarimais dėl e, naudojimų laivų, dėl pakrančio apsaugos, ar reikia nas, e, europinių ar tarptautinių taisyklių gyvybių apsauga, žmonių gelbėjimas, tai yra susijęs su skobiomis operacijomis, ar mes galime, pavyzdžiui, taikyti mišrį europinės tarptautinės taisyklės, ar to reikia. Ir tos taisyklės negalios kitoms tik Frontex operacijoms. Ir jeigu kalbėsime apie nacionalinės operacijas, kai bus tada. Tai turbūt reiškia, kad bus e, taikomos kitokios taisyklės, negu kad Frontex operacijoms ir kaip dėl laivų dalyvavimo operacijose man atrodo, kad atsiras tikrai painiavos tarp nacionalinių, europinių taisyklių dėl tų laivų, kurie dalyvauja Frontexo operacijose, kurie nedalyvauja. Ir šis, matome, kad situacija yra nepaprastai aktuali, labai pavojinga, e, kai iškyla skubios situacijos. Mes turime turėti aiškumo ir man kyla klausimas, ar reikia to naujo pasiūlymo. Mes galime labai neblogai apsaugoti gyvybės jau su dabartinėmis galiojančiamis taisyklėmis. Pone Koratsa Bilt. Manau, kad mums reikia naujų bendrų taisyklių, kad užtikrintume didesnį teisinį aiškumą. Uh, bendros taisyklės padės valstybėms narėms e, geriau taikyti dabartinius tarptautinius e, europinius e, reikalavimus taisyklės, apie kuriuos kalbėjo ponė Matiju, aš nematau čia jokios painiavos. 2010 metais buvo patvirtintos paskutinės taisyklės ir dabar mes turime tikrai būtinai kalbėti iš naujo Apie jas aš pritariu ponui Koeliu, kad mes turime dar per mūsų kadenciją patvirtinti pasiūlymus. Mums reikia bendrų taisyklių dėl paieškos, pereimimo ir išgelbėjimo valstybėse narėse kol kas egzistuoja neiškumas dėl to, kas atsakingas už ką, kas turi ką daryti. Dėl to bendros taisyklės e, dėl jūrų priežiūros e, aiš, turėtų užtikrinti aiškumą dėl to, kas ir kada turi veikti. Svarbiausias dalykas yra gelbėti, išgelbėti žmonės. Bet taip pat reikia padėti valstybėms narėms, kurios e, yra prie ES sienų, nes jos patiria didžiulį spaudimą. E, Taip pat nepamirškime tarptautinio nusikalstamumo, prekybos žmonėmis šių problemų. Jeigu mes norime rimtai galvoti apie tai, kaip užkirsti kelią tokioms strategijoms, kaip, tragedijoms kaip Lampedūzoje, tai turime veikti greitai. Ir dėl vaikų aš pateikiau pakeitimų tikiuosi, kad jiems bus pritarta, nes vaikai, ypač nelydimi, nepilnamečiai yra nepaprastai pažeidžiami, jiems jau prireikia pagalbos atsidūrus tuos, tuose laivuose ar jūroje. Ir taip pat e, nepamirškime, kad kai kurie žmonės galbūt serga tam tikromis lygomis, tie, kurie e, atsidūrė tose laivo, laivose ir galbūt jiems reikia skubios pagalbos. Čia ponas Jekolino, trys minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš išklausiau visų pasisakymų, visų kolegų pasisakymų šiuo labai aktualiu klausimu ir su dideliu susidomėjimu jų klausiausi. Nes tema yra gan sudėtinga ir kompleksiška. Aš norėčiau padėkoti ponui Koelio už jo pristatymą. Bet vis tiek nusprendžiau kelis komentarus išsakyti. Aš pateikiau nemažai pakeitimų ir juose aš kalbėjau apie Frontexo, disloka, Frontexo pajėgų dislokavimą viduržėmio jūro, jūroje. Jų pajėgumai turi, bū, ir, turi būti sustiprinami ir taip pat turi vykti bendradarbiavimas, kalbant apie išteklius nes tai yra labai svarbu. Daug kolegų minėjo Lampedūzą. Praėjo tik 40 dienų nuo spalio 3 dienos, kuomet ponia Malstrom ir pirmininkas Baroso nuvyko į Lampedūzą. Ir ten jie pati perskaitė pareiškimus. Mare Nostra buvo pradėta operacija Italijoje. Tačiau tai yra vienintelė valstybė narė, kuri, vienintelė valstybė narė, kuri pateikė išteklių, pateikė, tai, tai buvo Slovenija. Aš nekalbu tik dėl to, kad esu iš Italijos ir Sicilijos, bet e, norėčiau pabrėžti, jog turime apčiuopiamą pagalbą numatyti. Ir čia didžiausia problema yra dėl tų šešių valstybių blokuojančios e, mažumos, kalbant apie gelbėjimo operacijas. Tai yra tas sunkumas, kurį reiks įveikti. Yra bendradarbiavimo sutarimai su trečiosiomis šalimis ir tai papildys tuos e, sustarimus, dėl kurių derasi atskiros valstybės narės, taip pat ir tarptautiniai centrai, nacionaliniai centrai irgi yra puikia mintis, galima tuomet automatiškai keistis informaciją, bet dar norėčiau grįžti prie kontroversiškų klausimų dėl prieglopšio politikos, reikalingas bendras požiūris, kuris būtų grindžiamas valstybių atsakomybė ir solidarumu. Tačiau jeigu reiktų skirti čia tas operacijas, kurioms vadovauja kurios vykdomos pagal tartautinės taisyklės nuo tų operacijų, kurias, kuriams vadovauja Frontexas, tuomet e, čia sukursime sunkumų. Čia reikia kažkaip surasti pusiausvyrą. Nes galiausiai Frontexo operacijos yra nedidelės, lyginant su atskirų valstybių narių operacijomis, tai ką daro Malta, Graikija Kipras, Italija, Ispanija. Tai yra didelės, didelio masto operacijos, kurias jos vykdo. Ir aš manau, kad mes siekiame daugiau bendradarbiavimo ir tokio gero apčiopiamo požiūrio rezultatų. Ir aš tikiuosi, kad tą pusiausvyrą mes pasieksime ir kažkaip įveiksime tą blokuojančią mažumą ir surasime tokį apčiuopiamą požiūrį tai realiai problemai, išspręsti. Dėkoju. Ačiū. Ir galiausiai trys minutės ponui Bronsui. Ačiū. Reglamente yra keičiamos neprivalomos gairės paieškos ir gelbėjimo atveju. Aš sveikinu tas valstybės narės, kurios imasi tokių prievolių, nepriklausomai. Akivaizdu, kad žmonės, kurie atsiduria pavojuje, būtų išgel, išgelbstimi, tai čia nėra jokių abejonių ir net nereikia valstybėms narėms sakyti, kad tą privalo jos daryti. Tačiau reglamente taip pat išplečiamos prievolės, numatant taisyklės ir dėl išgelbėtos minų išlaipinimo. Būtent kur jie turi būti išlaipinami. Tai jau turėtų būti valstybės narės reikalas nepažydžiant teisingumo teismo sprendimo. Paaiškiname memorandume teigiama, kad, teigiama, kad mūsų sienų apsauga neturėtų kenkti e, pagrindiniams migrantų teisėms. Kyla klausimas, ar negražinimo principas ir teisingumo teismo sprend, žmogus teisų sprendimo, sprendimas žmogaus teisų teismo sprendimas yra susijęs su išorės sienų apsauga, nes būtent migrantai tiesiog turės įtikinti, kad jie atvyksta iš pavojingų valstybių su dokumentais ar be jų ir tuomet iš karto jiems suteikiamas prieglopstis. Taigi, negražinimo principo esmė yra paskatinimas migrantams rizikuoti ne tik savo gyvybę, bet ir savo artimųjų gyvybę, sėsti į tuos laivus ir plaukti. Toks principas ir yra atsakingas už tas tragiškas mirtis viduržėmio jūroje. Ačiū ponui Bronsui, baigėme diskusijas ir dabar žodis pranešėjai ponui Koelija. Prašau. Ačiū pirmininkė, dėkoju už malonius žodžius, kurios kolegos išsakė apie mano pranešimą mes tikrai bandėme, bandysime visomis pastangomis surasti sprendimą. Taip pat norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai valstybei už malonių žodžius ir už jų pastangas, darant spaudimą toms valstybėms narėms, e, kad būtų pradėti dėrybai, būtų gauti, gauti įgaliojimai pradėti dėryboms su parlamentu, ko galima greičiau. Aš džiaugiuosi suprasdamas, kad jų pasiūlymas dėl kompromisų nenumato 9 ar 10 straipsnių išbraukimo ir mano manimu tai jau yra žingsnis labai puikia linkme. Aš norėčiau Dvi minutės, pirmininkė, jeigu galima. Labai aiškiai pabrėžti, kodėl mano manimu reikalingas 9 ir 10 straipsniai, kodėl aš nesuprantu tų valstybių narių, kurios bando išbraukti tuos straipsnius. Dėl to, kad tarybos sprendime, kuris buvo vienbalsiai priimtas, tie straipsniai egzistavo. Tiesa, kad jie nebuvo privalomi, tačiau jie buvo ten ir niekas taryboje, kai buvo vienbalsyje patvirtinti, tuo metu niekas nesakė, kad čia nėra ES kompetencija. Visi tam pritarė. O dabar komisija siūlo privalomą sprendimą ir mūsų, mano nuomonė, mes turėtumėme tam pritarti, pritarti komisijos iniciatyvai. Kažkas staiga suprato, kad galbūt čia jau nėra mūsų kompetencijos rytis. Taigi politinis klausimas yra štai koks. Po to, kas įvyko viduržėmio jūroje, visi taryboje, visi premjerai, visi valstybių vadovai pasakė, turime tam užkirsti kelią. Ir aš žinau, kad reiks priimti daug sprendimų tam, kad ta problema būtų išspręsta. Tačiau pirmasis teisės aktas, kurį turime, yra štai šis. Taigi ką mes darysime su tuo pirmuoju teisės aktu. Mes apsimesime, kad ES čia nieko negali padaryti ir kad tik valstybės narės gali priimti sprendimus? Ne. Tai nėra reikiama reakcija. Tuo tarpu, kai visi prašo daugiau Europos, mums reikalingas europinis atsakas. Ir nepaisant to, kad yra daug čia kolegų pakeitimų, kurie nori siekti dar daugiau, aš vis tiek turiu pasakyti visiškai aiškiai, kad negalime siekti toliau. Negalime primesti valstybėms narėms to, ką gali padaryti tik jos pagal savo nacionalinės kompetencijas. Turime išsaugoti pusiausvyrą, reikalinga subalansuota pozicija. Mano manimo, subalansuota pozicija yra štai kokia. Viskas. Tai viskas, kas yra europietiška, kas yra daroma pagal Frontexą čia yra reikalingos europinės taisyklės, daugiau nesieksime, nepradėsime diskusijų su taryboje, nes priešingą atveju mes peržengsime savo įgaliojimus ir versime valstybės narės atsisakyti savo suverenių įgaliojimų. Taigi, aš siūlysiu kompromisinius pakeitimus, aš laikysiuos šios minties, kad reikia siekti daugiau Europos, bet turime gerbti savo teisinį pagrindą. Dėkoju. Ačiū pranešėjai, baigiame diskusiją. Dabar keliams minutėms posėdį nutrauksime, nes balsavimas turėtų prasidėti 20 po 12. Todėl kolegos tikriausiai ir mano, kurie dar šiandien atėjo, kad balsavimas būtent tada ir prasidės. Kolegos, prašyčiau pamažu susėsti, pradėsime balsuoti po dviejų minučių. Okay, colleagues, please take your seats. We're going to... Kolegos, prašom susėsti, balsuosime. Vienintelis balsavimas šį ryt dėl taip vadinamų sezoninių darbuotojų direktyvos. Pranešėjas yra Klodas Morajas. Kaip anksčiau e, sakė pranešėjas, pirmuoju svarstymu sustarimas tarp institucijų pasiektas. Užimtumo komitetas balsavo dėl darybų rezultato šyryt, o dėl, dėl tų dalių, kurios priklauso jų kompetencijai ir aš girdėjau, kad jie pritarė tam susitarimui. Pranešėjas siūlo balsuoti dėl kompromisinio teksto, blokų ir aš noriu tai ir pasiūlyti. Ar visi pasirengėte balsuoti? Taigi vienas balsavimas dėl kompromisinio teksto, kurį siūlo pranešėjas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Labai aiški dauguma. Ir tuomet mes periname prie galutinio balsavimo elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Janas neturi balsavimo kortelės, tačiau priskaičiuosime jūsų balsą. Taigi balsuojame. Ar visi balsavote? Išskyrus Janą, baigėme balsavimą. Labai solidi dauguma, plus Jano balsas 33 už. Sveikiname pranešėją. Ir baigiame šio ryto posėdį. Noriu priminti kolegoms, kad tie, kurie... Minutę kolegos. Šiam popietinis posėdis vyks 2Q2. Ačiū, iki sustikimo po pietų.